15 11. Dear colleagues, mėly kolegos, tikriausiai galime pradėti. Jau vėluojame, pradedame nuo pirmojo klausimo, tai yra darbo atvarkės tvirtinimas. Kelios frakcijos paprašė atidėti balsavimą dėl trijų prieštaravimų 20, 20 21 ir 22 klausimo balsavimas atidėtas iki sausio 14 dienos ketvirtadienio, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama sausio mėnesio plenarinės sesijos metu. Diskusijos dėl trijų prieštaravimų bus įvyks šiandien, kaip ir e, planuota, jeigu niekas neprieštarauja, su šiais pakeitimus ir tvirtiname darbo atvarkę. Niekas neprieštarauja. Toliau Antras klausimas, pirmininko pranešimai. Per NV, dėl NV posėdžiaus sausio mėnesio, ketvirtadienį po pietų, e, po pietinė dalis yra atidėta, o neįlinis posėdis įvyks Strasbūre ketvirtadienį, sausio 21 dieną, nuo 9 iki 11 vakaro ir bus balsuojama tarp kitko ir dėl kai kurių nuomonių. Čia vertimas yra 21 kalba ir kaip paprastai posėdžio įrašą galima rasti elektroninėje erdvėje, posėdis taip pat transliuojamas. Toliau kitas klausimas, keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Karmenu Vela kuris yra atsakingas už e, aplinką ir reikalus ir žuvininkystę. Ir šiandien turime galimybę aptarti pirmą kartą žiedinės ekonomikos paketą ir kaip visada pradedame nuo komisijos nario klausimo pristatymo, apie 10 minučių jums duodame ar panašiai. O po to galėsime pradėti diskusiją su politinėmis frakcijomis šią labai svarbę temą. Prašom. Ačiū Giovanni, mėly kolegos. Labadiena visiems, ačiū už galimybę pristatyti komisijos žiedinės ekonomikos paketą. Ir šiek tiek detaliau negu anksčiau aptarta reikėtų jį aptarti. Šiandien aš noriu Jums patikinti, kad tai yra geriausias įmanomas paketas, kurį Europą gali pasiūlyti dabartinėme ekonomikos klimate. Aš susidomėjęs klausiausi jūsų reakcijų, kai pasiūlymai buvo pateikti vicepirmininku gruodžio antrą dieną. Prieš kalbėdamas apie tai detaliau, norėčiau pasakyti du bendrus komentarus. Pirmas yra susijęs su bendru šio paketo, bendra šio paketo forma. Pradinis atliekų paketas buvo atsiimtas, nes jis pasirodė besas per siauras ir žiedinės ekonomikos pasiūlymas yra daug platesnis. Jis bus susijęs su realiomis problemomis, pavyzdžiui, produktų kūrimas arba tai, kaip galima pakeisti vartojimo modelius, siekiant užkirsti kelią švaistimui visų pirma. Mes žvelgiame į viso ekonominio modelio ciklą, o ne tik į paskutinės vartojimo stadijas yra labai plataus konsultacijų procesų rezultatas. Konsultacijų tiek komisijoje, tiek su kitomis interesuotomis šalimis ir su Europos parlamentu. Paketas bus įgyvendinamas visos komisijos, ne kelių e, generalinių direktoratų. Taigi tai nėra atliekų paketas, pervadintas žiedinės ekonomikos paketu. Jis yra daug platesnis, tai yra plati darbo atvarkė, kuri siūla švelnes ir griežtas priemonės su veiksmais visiems žiedo segmentams, su tikrais terminais. Antras komentaras yra dėl siekių lygmens. Aš jau laukiu jūsų klausimų šiuo klausimu. Ir aš detaliai norėčiau papasakoti, kur tas lygmuo yra pakilėtas, bet prieš tai norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Paketas, kurį mes siūlome, duos realių rezultatų realiams žmonėms šie pasiūlymai veiks. Tai yra didelė, ne, ne, nepaneigiama stiprioji pusė. Ir būtent tai ir yra tikras siekis. Ne tik, ne tik siekis, kuris gerai atrodo popierėje. Taigi turime paketą, pateiksime jį, tikiuosi, e, kalėdų progą ir reikia dabar jį išvinioti ir pažiūrėti į jo vidų. Šis žiedinės ekonomikos paketas yra daugiau negu vien tik tai aplinkosauginė būtinybė. Jis yra prasmingas ekonominė prasme, nes gamtinius išteklius reikia naudoti daug, daug protingiau. Žiedinis modelis yra vienintelis prasmingas per ilgą laiką Europos ekonomikai apskritai ir atskiriems, atskiroms verslo įmonėms e, konkrečiai. Klausimas nėra tai, ar mes norime Europą perstatyti ant žiedinių augimo bėgių. E, kalbame apie tai, kaip padėti verslui, piliečiams ir ausiems narėms tai padaryti patiems. Ne tik tai padaryti, bet ir greitai tai padaryti. Mums reikia ambicingos ambicingo visapusiško ES pagrindo, kad pasumėtume ekonomiką į žiedinę ekonomiką, paspartinume tą perėjimą ir e, šis pagrindas pristatomas mūsų veiksmų plano e, forma, e, kur išiškinamos rytis, kuriuose reikia dirbti. Mes kalbame čia apie visą produktų ir medžiagų e, gyvenimo ciklą. Nuo produktų kūrimo, perinant prie gamybos, prie geresnės informacijos dėl pasirinkimo ir vartojimo, periname prie atliekų valdymo ir vėl grįžtame į gamybą. Visi šie procesai bus remiami finansinėmis priemonėmis ir fondais. Produktų kūrimas yra labai svarbus mūsų ekonomikai. Viskas prasideda prie na, planavimo lentos, braižymo lentos. Mes tai įsipareigojame užtikrinti, kad produktus būtų lengviau pataisyti, pagerinti, išardyti, perdirbti panaudojant esamą ekodizaino sistemą. Mes pirmiausia pasiūlysime kriterijus dėl elektroninių ekranų. E, dizaino pokyčių poveikis gali būti didžiulis ir tai dažniausiai nieko nekainuoja. Žiedinė ekonomika remiama plačiai, tačiau iki šiol e, per mažai buvo priemonių, kad padėtume piliečiams pasirinkti, turint pakankamai informacijos. Mūsų tyrimai rodo, kad vartotojams reikia geresnės informacijos. Vartotojai jos nori. Ilgiau veikiantis, pataisomi, pagerinami produktai yra gerai ne tik vartotojams, bet ir aplinkai. Ir todėl komisija jau numato, jau pradėjo peržiūrėti energijos, energetinio ženklinimo sistemą ir svarsto, kad e, tvarumo informacija būtų įtraukiama į ženklinimą. Savanoriško ženklinimas taip pat yra svarbus. Europos Sąjungos eko ženklas yra peržiūrimas taip pat ir turėtų tapti galingesnis. Komisija taip pat testuoja ir e, e, aplinkosauginio po aplinkosauginės pėtsako metodiką. Mes nu, norime panaudoti tai ateityje, kad išmatuotume mūsų produktų aplinkosauginį poveikį ir planuojame taip pat kovoti su klaidinančiais e, pareiškimais ar teiginiais ir reikia užtikrinti, kad esamų standartų būtų laikomas iki galo. Aš iš tikrųjų E, e, galvoju, mane žavi galimybė e, tyrimai susiję su planuojamu užmirš, užmaršumu. Viešos institucijos yra bene didžiausios vartotojų grupės. Viešai pirkimai sudaro beveik 20 procentų ES BVP tai yra galingas e, svertas pokyčiams siekti ir mes skatinsime viešasios įstaigas daugiau naudoti žiedinės ekonomikos kriterijų e, e, jiems, sakant, pirkimus, todėl mes peržiūrėsime ir ekologiško viešojo pirkimo kriterijus ir komisija čia rodys pavyzdį. Kai vicepirmininkai pristatė pasiūlymus šio mėnesio pradžioje, peržiūrėti atliekų tikslai buvo visų dėmesio centre. Mes puikiai suprantame, kad čia reikia pokyčių, nes atliekos nepakankamai tvarkomos pagal atliekų hierarchiją. Jeigu pažvelgsime į skaičius, 2012 metais tik 36 tai procentai atliekų buvo veiksmingai perdirbti. Didesnė dalis, 37 procentai, buvo tiesiog išmetami į savartynus. Tai reiškia, kad mes prarandame vertingus išteklius, e, darome didesnį spaudimą aplinkai ir na, praleidžiame svarbės verslo galimybės. Mes siūlome visą tai pakeisti per aišku stabilų politikos pagrindą. Tai skatins viešasias privačias įmonės E, kurti ilgalaikės investicijų strategijos. Mes daugiau dėmesio skiriame atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimai ir e, ketiname panaikinti laipsniškai savartynų naudojimą. Na, mūsų tikslas yra pasiekti teisėtai privalomų vidutinių ir ilgesnio laikotarpio tikslų, e, perdirbant miestų ir pakavimo atlikas ir smarkiai sumažinti e, savartynų panaudojimą. Turime aišku peržiūros, aišku peržiūros sąlygą, pagal kurią komisija turės taikymos rytį peržiūrėti e, iki 25 metų ir numatyti galbūt e, aukštesnius tikslus. Kaip sakiau, naujasis savartynų tikslas yra privalomas. Tai reiškia, tik tai 10 procentų atliekų gali būti laidoma savartynuose iki 30 metų. Tai yra smarkus žingsnis į priekį nuo ankstesnio pasiūlymo tikslo. Ir e, daugiau nebus galima savartinuose e, laidoti atskirai surinktas atliekas, tai yra svarbu. Yra kitų patobulinimų, paminėsiu keletą. Pagerinti metodai skaičiuojant e, atliekų perdirbimo statistiką, kad būtume tikrai vienodas sąlygas, tikslius duomenis ir paprastesnė atskaitomybė nuostatos propaguoti ekonominių priemonių panaudojimą geresniam atliekų tvarkymui. Prievalė imtis atliekų prevencijos priemonių, mažinti maisto atliekų kiekį ir mažinti pramonės, kalnakasybos, statybų ir griovimo atliekas. Pareiga propaguoti aiškesnės taisyklės dėl pakartotinio naudojimo ir pareiga skatinti tekstilės, baldų ir elektroninės įrangos pakartotinį naudojimą. Minimalus reikalavimai gerinti e, gamintojų prailgintos atsakomybės schemų e, atskirų biologinių atliekų rinkimo pratesimas šaltinių produktų ir E, atliekų ciklo užbaigimo teisinio pagrindo išaiškinimas ir taip toliau. Na, o dabar aš norėčiau kalbėti apie atskirius sektorius, kurie turi specifinių iššūkių. Jos reikia spręsti tikslingai, siekiant užtikrinti, kad e, sąveika tarp e, skirtingų ciklo etapų būtų matomi per visą vertybas grandinę. Pirmiausia, pradėsiu nuo maisto atliekų. Žinau, kad mums visiems rūpi maisto atliekos. Ehm, ekonomiškai, socialiai ir moraliai yra nepriimtina tai, kad tiek daug valgomo maisto vis dar yra iššvaistoma. Apie 30 procentų ES. Iš tiesų, nuomonės atrodo kinta pasaulyje, kaip matėme jau rugsėjo mėnesį, kai Junktinės tautos patiks, priemė tikslą sumažinti per pusę uh, maisto atliekas vienam žmogui. Europos Sąjunga ir valstybės narės yra įsipareigojusios siekti šio tikslo. Dabar šis tikslas yra Europos Sąjungos tikslas. Mūsų pasiūlymai vertina tai, ką gali padaryti Europos Sąjunga tose sritise, kuri yra kompetentinga, skaitant produktų galiojimo datas, kurias netinkamai kartais supranta vartotojai. Mes taip pat raginame valstybės narės imtis veiksmų visose maisto atliekų etapuose, nuo gamybos iki e, mažmeninės ir prekybos, restoranų ir netgi namų ūkių. Mes dirbsime su valstybėmis narėmis e, visoje maisto grandinėje su dedikuota platforma, kuri pasidėtų mums pasiekti šio tikslo. Mūsų pasiūlymas yra sukurti patikimus metodus, kaip apskaičiuoti ir suprasti maisto atliekų problematiką. Ir tada galėsime e, išmatuoti mūsų pažangą, kad galėtume sumažinti tą maisto švaistimą. Kitas sektorius, kuris susiduria su konkrečiais iššūkiais, yra plastikai. Čia reikia skubių veiksmų. Nors ES plastiko naudojimas auga nuolat, Mažiau negu 25 procentai surinktų plastikinių atliekų yra perdirbama, o apie 50 procentų vis dar laidome savartynuose. Kaip sakiau anksčiau, teisėkuros pasiūlymas e, padidinus esamus perdirbimo tikslus atliekoms ir plastikų pakuotėms. Kartu su priemonėmis mažinti savartynų naudojimą ir gerinti atskirą surinkimą, tai E, reiškia pareigą padidinti perdirbimo e, mastą. Tačiau gerų ketinimų nepakanka, mums reikia daugiau daryti, kad visą tai įvyktų. Veiksmų planas padės e, per priemonės stiprinant eko dizainą ir užtikrinant geresnius kokybės standartus antrinėms žaliavoms, įskaitant ir plastikus. Na ir to specifinio požiūrio dalis yra tai, kad komisija parengs specifinę strategiją skirtą plastiko keliamiems iššūkiams visoje maisto grandinėje. Ši strategija analizuos potencialias probleminės rytis, pavyzdžiui, tam tikrų chemikalų e, egzistavimą medžiagos e, ir apims vis e, plastiko gyvenimo ciklą, kad būtų užtikrintas tikras žiedinis požiūris bus užtikrinama, kad naujoviška, konkurencinga, e, naujoviški, konkurencingi perdirbami plastikai e, ateityje būtų naudojami Europos Sąjungoje. Toliau, tarša jūroje. Per daug plastikų vis dar atsiduria vandenynuose. Šią problemą mes imame spręsti taip pat. Dėl įvairiausių priežasčių, skaitant ir e, naujus tarptinius įsipareigojimus, pagal tvaraus vystimos tikslus ženkliai sumažinti taršą jūrose iki 25 metų. E, mūsų veiksmai dėl vienkartinių plastikinių maišelių buvo dėlės žingsnis į prieką. Ir tie žingsniai padės mums ir šios rytyje. Komisija taip pat spręs ir problemą susijusią su konkrečiais veiksmais e, jūrų taršos srityje per žiedinės ekonomikos plastikų strategiją. Jau pradėtas darbas tam, kad būtų galima pasiekti ES tikslą sumažinti e, šiukšlinimą jūroje 30 procentų iki 20 metų. Na ir kolegos, keliais žodžiais norėčiau paminėti tai, kas yra tas įgali, tai galinti sistema. Turime įvairių paramos priemonių galvoje, skaitant ir Horizontas 2020 Europos investicijų banko įtraukimas, e, finansinių investicijų fondų ir struktūrinių fondų panaudojimą. Pagal horizontą 2020 650 e, milijonų iniciatyva buvo pasiūlyta pramoniai 2020 e, žiedinės ekonomikos rytyje. Regioninės politikos programos taip pat padės siekti pokyčių vietoje teikiant paramą investicijoms, atskirai surengiant atliekas ir e, užtikrinant perdirbimo infrastruktūrą. Iki 20 metų 5,5 milijardo eurų yra skiriama vien tik tai atliekų valdymo projektams. Mes taip pat siunčiame aišku signalą apie tai, kad struktūriniai fondai bus naudojami tik tai finansuoti E, aukštesniems atliekų hierarchijos ešelonams. Tai reiškia, kad ES mažina investicijas į deginimą ir savartynus, nebent šie būtų gerai pateisinami. Mums taip pat reikia ir privataus sektoriaus finansavimo šioms naujoms galimybėms. Komisija skatins paraiškas Europos strateginių investicijų fondui kas galėtų padėti surinkti privatų finansavimą. Prieš dvi savaitės aš šį paketą pristačiau Europos investicijų bankui. Ir mane labai padrasino reakcija. Europos investicijų banko pirmininkas Hoyeris mane informavo, kad Europos investicijų bankas jau kofinansavo žiedinės ekonomikos projektų, kurių vertė yra apie 15 milijardų eurų per pastarosius 10 metų bankas keičia savo veiklą, kad rastų geriausių, geresnių būdų, kaip paspartinti tą pereimą prie žiedinės ekonomikos. Praėjusią savaitę bankas sutiko išplėsti tinkamumo kriterijus InnoFin. Tai yra 24 milijardų eurų programa, siekiant pritraukti žiedinės ekonomikos projektus. Tai yra gera žinia projektams, kur rizikos elementas yra šiek tiek didesnis. Todėl mes turime labai gerą e, tą bendrininką, vieną pasaulio didžiausią sko, skolintoją, kuris siekia realių e, sprendimų siekiant paspartinti perimą prie žiedinės ekonomikos. Na, kolegos, e, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį šiai temai. Aš noriu įtikinti Jūs, kad veiksmų planas ir lydintieji pasiūlymai duos apčiopiamą, ambicingą ir ilgalaikį poveikį. Svarbiausia, aš noriu pakartoti, kad tai yra realistiniai pasiūlymai ir jie gerai pridarinti prie mūsų laikų ekonominės tikrovės. Tačiau šiuo metu jie tai yra tik tai pasiūlymai. Galutinis rezultatas priklausys ir nuo jūsų įnašo. Todėl šią progą noriu paprašyti jūsų tolesnio bendradarbiavimo ir atsidavimo, palaikant pokalbis su su parlamento komitetais, su valstybėmis narėmis, regionais, miestais ir visomis suinteresuotomis pusėmis. Taip pat noriu pasakyti, kad kai pristačiau šį paketą tarybai, valstybės narės jį prieėmė taip pat pozityviai. Todėl aš e, tikiuosi e, jūsų paramos, palaikant dialogą ir užtikrinant, kad Europos piliečiams būtų naudingas greitas perėjimas prie tikrai žiedinės ekonomikos. Tai yra ateities Europa ir tai mūsų ekonominių poreikių Europa. Ačiū Jums uždėmesi ir už Jūsų laiką. Ačiū komisijos nary. Ačiū už ištamo pristatymą. Na, o dabar suteiksime žodį frakcijų nariams ir pirmiausia Karlain Florence. Ačiū komisijos nariai, ačiū, kad atvykote, ačiū, kad pristatėte e, savo pranešimą. nieko negirdėjome dėl to, kas buvo diskutuota praėjusiais metais, kai buvo atsimtas atsimta ataskaita, nes buvo išsakyta pastabų, kad nepakankamai daug buvo siekiama. Tačiau jūs sureagavote į tai. Pirmininko pavaduotojas taip pat yra sakęs, kad siekiama daugiau, tačiau tekste to nematau. Sunku surasti tas vietas, kuriuose atrodytų, kad siekiama daugiau. Teigite, kad dokumentų, šis dokumentų rinkinys yra apriepia daug platesnės rytis, bet kadangi taip yra, atsiranda ir daug spragų. Gaila, kad ekologinis ir ekonominis poveikis nėra aiškiai įtrauktas į žiedinės ekonomikos paketą. Reikėtų atidžiau įsiklausyti ir į pramonės atstovų pastabas. Reikėtų ir prisiminti, kad tai yra ekonominė ir ekologinė priemonė, kuri turėtų padėti ir pagerinti situaciją. Nereikia išradinėti dviračių, bet tas pats dviratis gali būti kitoks. Tie dalykai nėra paminėti. Norėtųsi, kad būtų rašoma kompaktiškiau. Kalbėjote apie atliekų direktyvą, kai kuriais atžvilgiais galėtume pasakyti, kad atliekų klausimas yra sprendžiamas Europoje, bet tai, kaip šis klausimas yra vertinamas ir tai, kaip yra taikomos šios nuostatos, tai visoje ES valstybėse narėse tie klausimai skiriasi. Kai kalbate apie savartinų uždarimą, tai politikams tai kelia nerima, nes teigiama, kad savartinai bus uždaryti ir kad nebus daugiau naudojami, bet mes to nenorėtume. Nenorėtume, kad išrūšiuotos atliekos būtų vežamos į savartinus, bet visą tai reikėtų geriau paaiškinti. Toliau dėl jūsų veiksmų plano. Na, tai tarsi pagėdavimų sąrašas, kuris pateikiamas prieš kalėdas ir jis yra gana ilgas. Norėčiau paprašyti jūsų suformuluoti tuos teiginius taip, kad jie daugiau būtų kaip apžvalga, nes man sunku suprasti komisijos nariai, kaip jums užtenka drąso teikti tokius dalykus. Atliekų direktyva dar neveikia, bent jau mano šalyje. Kai kurie dalykai buvo perkelti į nacionalinę teisę, bet neįgyvendinami regioniniu mastu ir tai yra tam tikra silpnybė, tam tikra spraga, kurią reikėtų išnagrinėti o tikrai jūsų laukia didelis darbas. Toliau, ponia Bonafer. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už labai konkretų pristatymą. Ačiū Jums ir už tai, kad ir Jūs, ir komisija laikyties pažado sakėte, kai atsimėte seną direktyvą, sakėte, kad naujoji bus parengta iki metų pabaigos. Taigi žinau, kad daug dirbote, kad tai įvyktų. Ačiū Jums už tai. suprantu, kad šiuo klausimu prie šios direktyvos dirbo daug skirtingų direktoratų ir tai yra puiku, nes mums e, reikia atsižvelgti į daug įvairių požiūrių, kad tai būtų toks visapimantis, holistinis požiūris. Ir jūsų pateiktas požiūris yra geriau subalansuotas kai teigiate, kad žiedinės ekonomikos politika yra ne vien tik atliekų politika, ne vien tik aplinkosaugos politika, kad tai yra ir ekonominė politika, kuri palies visus suinteresuotus asmenės ir vartotojus ir įmonės. Kitaip sakant, tai bus naujas modelis, naujas pramoninis modelis, pagrįstas konkurencingumu, tvarumu Taigi, manau, kad dabar yra galimybė pasakyti, kad tai padės ne tik sukurti daugiau naujų darbo vietų, bet tai padės mums išsameu išnagrinėti tam tikras rytis. Dabar aš nenorėčiau kalbėti apie tai, kiek ambicingas yra šis, šis pasiūlymas, nes esame šiek tiek nusivylę dėl tikslų, Tačiau dabar yra gera galimybė pažvelgti į silpnasias vietas. Mane domina atliekų prioritetizavimas ir tinkamas efektyvus atliekų ciklo valdymas. Reikėtų pradėti nuo prevencijos ir manau, kad visų pirma yra svarbiausia veiksmingai naudoti išteklius. Čia, kaip pavyzdį paminėčiau elektros energiją, kai nenaudojama, ji yra išjungiama. Reikėtų kalbėti ir apie tai, kaip gamintojai kuria produktus. Svarbu, kad produktus būtų galima panaudoti iš naujo, kad būtų galima sutaisyti. Manau, kad pasiūlymas yra gana silpnas, nes nėra nurodyta konkrečių tikslų. Dėl ekologinio ženklo tai reikėtų pasakyti, kad deleguotojų aktų prieimimas iki 2017 metų yra per vėlyvas. Toliau dėl maisto atliekų reikalingos išimtys šiuo klausimu, bet manau, kad nereikėtų dėti tiek daug pastangų, kalbant apie atliekų ruošiavimą. Tai yra privalomas dalykas. Reikėtų nurodyti aiškius terminus, tik tokiu būdu būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų. Dar galėtume pasinaudoti gerąją patirtimį. Minėjau tikslus Mes nesakome, kad 5 procentai tai jau yra tas skaičius, kuris gali padėti išmatuoti viso dokumento rink, rinkinio siekius. Mums reikėtų turėti didesnius lūkesčius. Reikėtų labiau prisidėti prie tų sričių, kuriuose yra patiriama sunkumų. Mums reikėtų siekti daugiau. Teigite, kad jums labai svarbus parlamento pasiūlymai, kad daug kas laukia parlamento nuomonės. Suprantama, parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū komisijos nariui. Mes irgi norėtume pirmiausia padėkoti Jums už Jūsų pastabas. Labai ačiū, kad paaiškinot naująjį pasiūlymų paketą. Taip, mes iš tikrųjų tikim, kad e, šiuo paketu numatytos tam tikrų galimybių uh, ir kad pasiūlymų iš tikrųjų reikia, to reikia mūsų ekonomikai, mūsų geroviai, mūsų aplinkai. Mes dėja e, keliais dešimtmečiais, galima sakyti, atsilikom ir dabar klausimas, kodėl, kodėl taip darom ir todėl reikia e, vėlgi šiaip jau įvardyti, geriau suvokti visas e, atliekų grandies problemas Tad čia e, ne vien svarbi, svarbus tinkamas išteklių valdymas, reikia tiesiog kur kas pažangesnės valdymo sistemos, reikėtų mąstyti apie naujus modelius, naujus tiesiog būdus. Šiais požiūriais e, jūsų komisijos pasiūlymas e, silp, silpnokai atrodo, to neslėpsiu Antai e, gruodžio mėnesį per plenarinę sesiją aš tiesiog pateikiau klausimą vicepirmininkui komisijos, tačiau mano klausimą nebuvo atsakyta ir todėl vėlgi galiu pakartoti šį klausimą, e, galiu kartu pritarti prieš mane kalbėjusiems kolegoms. Iš tikrųjų, e, tai kaip įgyvendinami programos Europa 2020 tikslai arba turimi teisės aktai iš tikrųjų dar e, yra labai daug spragų. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ką konkrečiai komisija ketina daryti, kad e, padėtis pagerėtų. Toliau, jūs paminėjot e, tiesiog tam tikrus konkrečius požiūrius Bet pavyzdžiui, jūsų paminėtas tikslas dėl e, atliekų sumažinimo mm, iš namų ūkių, e, nu, numačius e, konkretų tiesiog tikslą, kiekybinį tikslą. Tai gal čia būtų galima tiesiog numatyti, uh, E, ar tikslus, ar konkrečias priemonės atsižvelgiant į e, konkrečių e, valstybių ar valstybių narių regionų ypatumus. Aš čia turiu galvoj mano paties Flandrijos regioną. Tiesiog, kad būtų galima numatyti galimybę valstybėms narėms ar regionams tiesiog siekti daugiau ar daryti daugiau negu kas numatyta. Toliau, kalbant apie žiedinę ekonomiką Tai e, vėlgi čia reikėtų mąstyti apie tokias medžiagas, e, kurios gali būti e, pakartotinai panaudojamos ar pertvarkom, tai yra perdirbamos, jos niekada neturėtų atsidurti atliekų grandinėje. Dabar dėl pramoninių atliekų, sakykime, statybos sektoriaus atliekų ar automobilių pramonės atliekų. Ką jūs numato daryti? Ir vėlgi paminėsiu Flandrijos pavyzdį. Pas mus yra įmonių, kurios pirmauja e, šioje srityje. Ir čia netgi kalbam apie flamandišką modelį, kai būtų galima panaudoti ar tvarkyti pramoninės atliekas. Bet čia manyčiau, kad e, iš tikrųjų reikėtų gerokai padirbėti. Reikėtų pirmiausia panaikinti kliūtis, kurios trukdo dėkti naujoves ir kartu numatyti konkrečius pasiūlymus, kuriuos lengvai būtų galima įgyvendinti ir kurie duotų apčiopiamų rezultatų. Tad tikrai galite tikėtis, mes su jumis bendradarbiausim mes e, iš tikrųjų šimtų procentų tiesiog remsim jūsų pasiūlymus. You, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote į mūsų posėdį. Bijau, kad visi galime sutarti dėl to, kad komisija pati savo pakenkė praėjusiais metais pateikusi atliekų paketą. Manau, kad tai buvo klaida. O dabar, kaip, kaip matome naujus pasiūlymus, tai dar aiškiau suprantame, kad tai buvo klaida. Bijau, kad tie, kas taip nutarė pasielgti praėjusiais metais, taip pat prieimė politinį sprendimą gerai nesuprasdami visų klausimų. Siekiant ištaisyti šią klaidą, buvo pažadėta pateikti geresnį pasiūlymą iki metų pabaigos. Ir jeigu dabar palyginčiau e, atliekų paketą ir tą veiksmų planą, dėl kurio komisija, kuriame komisija neįgyvendino savo nurodytų pažadų, tai norėčiau pasakyti, kad komisijos pirmininkas Timermanas ir per žalėją savaitę ir tuo metu, kai buvo, buvo aptariamas Pietikainen pranešimas, jis e, buvo įsitikinęs žiedinė, žiedinės ekonomikos nauda ir buvo akivaizdu, kad šis paketas buvo ne vien tik aplinkos auginis dokumentas. Naujoji Tai galėjo būti ir nauja ekonominė darbo atvarkė, kurios Europa laukia jau ne vienerius metus. Aš dabar mm, nesusitelksiu tik ties atliekų sritimi, nes apskritai kalbant, jie yra tokia pati, kaip buvo pateiktoji prieš metus. Sakyčiau, kad šiandien bei ten siekiama mažiau kai, kuriuo, kai kuriais atžvelgiais yra padaryta daugiau, pavyzdžiui, daugiau kalbama apie gamintojų atsakomybę, e, kai kur yra padidinti, padidinta procentinė išraiška, kad būtų užtaisyta žala. Veiksmų planas e, yra tas dokumentas, kuriame komisija daugiausiai žada, bet yra ir kitų žiedinės ekonomikos sudėdamųjų dalių. Gruodžio antrą dieną pasakiau, kad 2011 metų kelių gairės buvo tiesiog nukopijuotos, bet iš tikrųjų tas dokumentas yra dar silpnesnis nei, buvo, nei tas, kuris buvo paskelbtas 2011-aisiais. Ir tai buvo dokumentas paskelbtas prieš ketverius metus. Štai kokie yra skirtumai tai tarp kelio gairių, buvo, kurios buvo pateiktos 2011 ir kurios pateiktos dabar. Pavyzdžiui, dėl ekodizaino 2011 metais buvo rašoma, kad reikėtų skatinti produktų ir medžiagų naudojimo efektyvumą, o 2015 veiksmų plane rašoma apie tai, kad ekodizaino e, darbo grupė parengs pasiūlymus, kaip tai bus įgyvendinta. Taigi teiginiai yra daug silpnesnė dėl aplinkos sauginių pėtsakų ir dėl gamybos formuluotė buvo daug stipresnė ir dėl ekologiškų viešųjų pirkimų. 2011-aisiais buvo rašoma apie reikalavimų stiprinimą, o dabar rašoma, kad komisija išnagrinės šį klausimą ir taip toliau dėl antrinių, antrinės žaliavų rinkos tas pats. Taigi mano pagrindinis klausimas e, būtų toks. Pagrindinis klausimas toks. Gal galėtumėte sukonkretinti veiksmų planą? Nes didžioji dalis sudėdamųjų dalių, kitaip sakant, tų veiksmų bus atliekami per keliarius metus. Ir toks pats pažadas buvo pateiktas prieš ketverius metus. Taigi raginčiau komisiją sustiprinti veiksmų plano teisėkūrinę dalį. Ačiū. Ačiū Jums. Toliau pane Kilonin. Ačiū pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Mums buvo pažadėta kad bus pateiktas e, dokumentas su didesniais siekiais. Komisija teigia, kad iš ties yra susidomėjusi šio požiūriu, būdama Suomė galėčiau pasakyti, kad siekiai ir aistra niekaip neatsispindi jūsų dokumente. Mes esame iš uh, šalies, kurioje šalta, taigi ta įstra mūsų niekaip e, neskatina. Ir aš manau, kad žiedinė ekonomika turėtų būti tas lūžio taškas, kad tai turėtų būti pokyčių pradžia, kad pokyčių pradžia dėl to, kaip vartojame, kaip saugomi ištekliai kaip taupomos lėšos, aplinkosauginiai ištekliai. Taigi potencialo yra visur. Pavyzdžiui, kalbant apie maisto gamybą, apie maisto vartojimą, daug ką galima keisti. Nes dabar viskas daroma visiškai netvariai dėl maisto, Europoje pagaminto maisto švaistimo, kad 50 procentų niekada nepatenka, nepasiekia ir nėra suvartojama. Tai kalbant apie tą maistą, kuris yra išvaistomas, išmetamas, tai jau užtektų pamaitinti vis, visiems trečių šalių gyventojams. Taigi komisijos dokumente nėra didelių siekių kalbant apie išteklių vartojimo efektyvumą. Reikėtų kalbėti apie išteklių pažangų, pažangų vartojimą, kad mes žinotume, kaip galėtume išmintingai naudoti planetoje esančius išteklius. Išmintingas išteklių naudojimas galėtų būti sustiprintas geriau tvarkant išteklius žiedinėje ekonomikoje. Bet nieko neįvyks, jeigu mes paprasčiausiai tikėsime tuo reikalingi konkretūs veiksmai. Gerbiamasis komisijos nary, tikiuosi, kad bus dar daugiau susitelkimo, dar daugiau siekių, kalbant apie jūsų nurodytus veiksmus. Mums reikia daugiau nei pateikta. Ačiū. Panašiai kaut. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už paketo pristatymą, paaiškinimą. E, tikiuosi, kad jau paskutinį kartą diskutuojame apie tai, kad komisija stengiasi apsimesti, kad siekiama daugiau. Žinote, kad praėjusiais metais suklydote ir dabar e, stengiatės e, išvengti to, pasakydami, kad pasiūlymas yra ambicingesnis. Bet saky, kalbėkime tiesiai šviesiai. Dokumentų rinkinys dėl atliekų yra silpnesnis, dėl veiksmų plano vis dar reikės pasižiūrėti, kaip bus elgiamasi su tais paminėtais klausimais. Tokia yra dabar situacija. Jeigu palygintume su ta situacija, kurioje buvome prieš e, pusantrų metų, tai skirtumas yra tik toks, kad dabar daugiau kalbam apie žiedinę ekonomiką. Ir Jeigu komisija, žinoma, labai įdomiai tai pristatė, e, mes dabar diskutuojame apie žiedinę ekonomiką, ačiū už tai, bet nemanau, kad jums reikėjo prieš pusantrų metų atsiimti visus pasiūlymus gerai, jūs tai padarėte, padarėte klaidą, apsimetėte, kad siekėte daugiau, gerai, visi paplojo, e, puiku, e, kai dėl komuni... pranešimų visuomeniai, bet dabar jau pradėkime dirbti. Dėl teisėkros paketo labai aišku, kas, kas vyks, nes e, visi, kas atsakingi, dirbs tais klausimais ir bus atsatytos klaidos. Dėl veiksmų plano. Manau, kad visai neaišku, kokie yra lūkesčiai. Norėčiau paprašyti jūsų aiškio atsakymo. Pirmiausia, dėl išteklių nu, naudojimo efektyvumo tikslų. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėte į atlikų hierarchiją, tai svarbiausias dalykas yra efektyviau naudoti išteklius. Jūs e, ankstesnėme pakete buvo išteklių naudojimo efektyvumo tikslai, dabar jau jie neminimi. Praėjusiais metais buvo taip pat teigiama, kad bus išteklių vartojimo efektyvumo tikslai kurie gali būti nurodyti ES semestre. Taigi tai turėtų būti semestro sudėdamoji dalis, o dabartinėme veiksmų plane apie tai visiškai nekalbama. Gal galėtumėte patikslinti, kaip dėl išteklių naudojimo efektyvumo, nes visiškai neminima šis klausimas dokumente. Antras klausimas. Dėl maisto atliekų. Teigite, kad tai svarbu, bet kaip skaitau priedus, tai matau, kad 2016-aisiais tik paaiškinsite atitinkamus ES teisės aktus susijusius su maistu ir pašarai. Ką reiškia patikslinsite? Ypač kai septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje Komisija pažadėjo pristatyti išsame strategiją, su kurios pagalba bus kovojama su maisto švaistimu. Taigi septintoje aplinkoskos veiksmų programoje buvo aiškiau kalbama, rašoma nei dabartinėme jūsų veiksmų plane. E, Formuluotis labai silpnos, gal galėtumėte aiškiau nurodyti, ką ketinate daryti. Trečia tema. Kitais metais pateiksite iniciatyvą dėl atliekų energijos, nes pats kvailiausias dalykas atsikračius savartynų yra deginti atliekas. O dabar, kai jūs kalbate apie atlikas ir energiją, tai aš įtariu, kad bus skatinamas atliekų deginimas. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai veiks ir ko konkrečiai bus tikimasi. Toliau kitas dalykas dėl EPSI. Aš penkis dalykus noriu pasakyti, dabar ketvirtas. Dėl EPSI teigiate, kad skatinsite EFSI prietaikas, bet kai kalbame apie EFSI, tai komisija visuomet sako, nepolitizuokime EFSI, tegul valdyba priima sprendimus. Tai ką iš tikrųjų darysite, kad EFSI tikrai pasiektų su žiedinė ekonomika susijusių tikslų? Ir penktas klausimas. Uh, dėl cheminių medžiagų, kurios turėtų atitikti žiedinį modelį. Jūs teigite, kad cheminės medžiagos turėtų atitikti tą žiedinį modelį ir komisijos sprendimas tai buvo suteikti e, leidimą dėl eftalato DHP dėl jo perdirbimo. Ir plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį toks pasiūlymas buvo atmestas. Taigi, ką komisija darys, kad tas leidimas dėl aftalatų bus atsimtas, kad pavojingos atliekos nepateks į perdirbimo grandinę. Taigi, kaip jūs įgyvendinsite savo veiksmus ir kad nebūtų suprantame viskas priešingai. Ačiū. Basai, labai gerai, kad dešimt punktų nepaminėjot. Ne, bet pirmininkė dar bus antras klausimų ratas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartosiu tai, ką sakė prieš mane kalbėję kolegos, e, kurie minėjo e, didesnės ambicijas, mes tą jau girdėjom anksčiau visi mes šiaip jau turėtume didesnių ambicijų. Bet aš norėčiau pakalbėti labiau apie atliekų prevenciją ir išplėstą gamintojo atsakomybę. Mums tai yra labai svarbu, turiu galvoje patį atliekų atsiradimą. Čia vėlgi tai suponuoja tai, kad gamintojai turėtų irgi mokėti savotiškai už atliekų uh, atsiradimą gamybą. Kita vertus labai svarbu e, ir informuoti vartotojus, kaip konkrečiai vartoti produktus ir e, kur juos padėti po gyvenimo ciklo. Bet to labai svarbu čia vėlgi apie ilgesnį gyvenimo ciklą e, produktų Maničiau, tai turėtų būti ES politinis prioritetas, turiu galvoje geresnį atliekų e, valdymą, tvarkymą. Kita vertus, e, dabar žiūrint į tai, ką konkrečiai siūlo komisija, tai matom, kad e, nenumatyta tam tikrų privalomų nuostatų valstybėms narėms. Tad tą progą norėčiau paklausti komisijos nario, būtent ką, kas numatoma vis dėlto, ką turėtų daryti valstybės narės, kad e, vėlgi nebūtų švaistoma šimtai milijonų tonų. Ir kaip e, jūs įsivaizduojat komisiją, kad valstybės narės e, pasieks tų atliekų suma, sumažinimo nesivadovaudamos privalomais tikslais. Tačiau išvelgiu prieštarą. Toliau, kitas klausimas. Vėlgi, kaip būtų galima skatinti pakartotinį naudojimą, neturint, nenumatant vėl privalomų e, tikslų. Be to jūs paminėjot e, savartynų e, sumažinimą tam tikrų procentų iki 2030 metų, bet kita vertus gal būtų galima numatyti ką nors daugiau. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė. Taip, iš tikrųjų e, yra tikrai nemažai produktų, kurie e, nepanaudojami, neperdirbami. Ir turime galvoj, kad e, visi šiaip jau siūlomi teisės aktai turėtų numatyti tam tikros naudos valstybėms narėms. Tad toks klausimas būtų Dabar tarptų jūsų pristatytų priemonių, kokiu, kokios priemonės susijusios būtų su konkurencingu, konkurencingumu. Be to paminėtina mm, dabartinė atliekų direktyva, mm, kurioje numatyti tam tikri nacionaliniai perdir, pertvarkymo, perdirbimo tikslai. Ir vėlgi, kaip jūs. Ir, kodėl nereik, nepasiūlėt lankstesnės apskritai e, sistemos tam, kad e, tikrai būtų galima e, sustiprinti ūkio subjektų pozicijas. Na ir toliau baterijų ir elektroninių prietaisų perdirbimo kartu automobilių pramonės, tiesiog pramonės įmonės kad e, su kokiom pilietinės visuomenės organizacijom jūs konsultavotės. Ačiū. Thank you very much. And now, Commissioner. Ačiū. Dabar komisijos nariai 10 minučių atsakyti į klausimus. Keletą dalykų pasakysiu dėl komisijos ambicijų, kitų paminėtų dalykų. Bet norėčiau visiems priminti štai ką. Labai sunku siū, e, lyginti tai, ką mes pasiūlėm dabar su tuo, ką mes atsijėmėm. Nes e, tai buvo to linijinio modelio pabaiga, tai, ką mes atsijėmėm, O čia mes jau pasiūlėm žiedinės ekonomikos pasiūlymų paketą, kuris, kuriame didesnė pusiausvyrė. Dėl ko aš sakau, kad tas paketas ambicingesnis? Dėl veiksmų plano ir paketo apriepties, nes čia kalbama ne vien tik tai atliekų, apie atliekų gamybą, bet apie vartojimą, perdirbimą, kitas grandis. Tačiau kalbam apie tam tikrą daugias luoksnį, tam tikrą pasiūlymą Ir kartu čia numatytos tam tikros paramos priemonės, mes kalbam apie tikslus, anksčiau kalbėjom apie tikslus, dabar kalbam apie paramos priemonės, e, kurios gali padėti siekti tikslų. Ir vėlgi dar keletas žodžių apie teisės aktus dėl atliekų. Mums reikia gerų teisės tokių e, aktų, nes atliekos ar savartinai, kuriuos jūs minėjot, taip ir lieka tiesiog nepanaudoti. O dabar mes antai esam numatę privalomą tikslą savartymams. Dabar Geresnis reglamentavimas galėtų būti kelias, galima supaprastinti taisyklės, kad būtų galima geriau atsižvelgti į valstybių narių padėtį, jų pasiektus rezultatus. Antai šiandien turim 28 valstybės narės, kurios skirtingais greičiais žengia. Ir dabar ką būtų galima daryti? Arba išlaikyti tą patį ambicijų lygį, taip padėti toms valstybėms narėms, kurios atsilieka, arba kitas kelias, e, valstybės narės, kurios atsilieka, galėtų padidinti ambicijų lygį. Mes pasirinkom pirmą variantą ir kaip tik todėl pagal jį tą variantą mes nustatėm, kurios valstybės narės atsilieka ir mes numatė paramos priemonės joms padėti pasiekti tikslų. Dėl veiksmų plano jūs ne vienas jį paminėjot. Taip, iš tikrųjų, veiksmų plane turim nemažai naujų idėjų, paskatų. Pirmiausia, toks vienas tikslas - tai kuo daugiau įvairių lėšų nukreipti būtent tikslams. Čia paminėjau horizontas 2020 lėšas, e, struktūrinius fondus, jų lėšas. Jūs minėjote antai atliekų deginimą, Bet e, aš kalbėdamas apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, tai aš paminėjau beje, kad mes iš tikrųjų skirsim lėšų tokiems projektams, e, e, kurie, kuriais bus siekiama, kad kuo mažiau atliekų būtų deginama. Toliau paminėjot atliekų, maisto atliekų mažinimą, tai dera su tvarumo tikslais ir dabar valstybės narės turi pateikti konkrečių veiksmų planų, kuriuose turės aiškiai atsispindėti, kaip juos sumažins maisto atliekas. Na, o kokios priemonės tam numatytos? Pateiksiu pavyzdžių. Ant pavyzdžių, sakykime, dėl ženklinimo, dėl informacijos ant produkto, kaip, kaip interpretuoti geriausias produktas iki tokios tokios datos. Uh, bet čia tai nereiškia, kad ta nurodyta data e, suponuoja, kad iki tos datos į nepanaudotą produktą reikia išmesti. Nes ta data nurodyta nereiškia, kad produktas jau nebepanaudojamas, nebevalgomas ir panašiai. Taip, dabar mes e, žinom kad, sakykime, daug įvairių labdaros organizacijų tiesiog baiminasi dalyti tokį truputį, ne tai kad pasenusi, bet tokį atitinkamai paženklintą maistą, nes tai sponuoja teisinė atsakomybė ir panašiai. Bet to mes esam jau numatę metodą, kaip būtų galima pamatuoti, įvertinti maisto ar liekų skaičių tiesiog pagal metus ir panašiai, tam, kad būtų galima sumažinti. Taip, jūs minėjot perdirbimą. Perdirbimas e, irgi toliau bus tolin, tobulinamas. O dabar, sakykime, pagal dabartinius e, perdirbimo metodus, tai nemažai produktų dalių tiesiog išvaistoma, nepatenka atgal į gamybos grandį. Ir čia labai svarbus ekodizainas, kartu ženklinimas. Taip, mes kalbam apie ekodizainą, na, ekodizainą, tačiau tai sukelia tam tikros sumaišties iš energijos veiksmingumo perspektyvos. Anksčiau apie tai kalbėjom, o dabar kalbam apie ekodizainą, turėdami galvoj išteklių veiksmingą mm, naudojimą ir energijos veiksmingumą. O dabar mes derinam tiek energetinį veiksmingumą, tiek išteklių veiksmingumą, kalbėdami apie, e, apie produktų sandarą. Taip, dabar čia aš minėjau ir jūs minėjot tą vadinamą planuojamą informacijos nutilėjimą per ateinančius metus mes iš tikrųjų stebėsim produktus, tikimės nustatyti produktus, su kuriais susieta informacija nutilima. Toliau plastikų problema. Tai čia e, didžiulė dilema. Ir, e, ir bus numatyta būtent plastikams skirta strategija kaip žiedinės ekonomikos dalis. E, jūrų tarša, jūrų atliekos. Tai beje, iki 20 metų norim užsimota sumažinti 30 procentų jūrų atliekas. Ir dėl kitų aspektų, kai kurie jūsų paminėjot mokslinį tyrimą, inovacijas, Tai irgi toji sritis, kurioje mes turėsim dirbti. Kartu tarptautiniai, pasaulinio lygio aspektai ir išbandymai. Tarptautinės bendrovės, aišku, e, turi, joms reikėtų sudaryti sąlygas, kad jos galėtų veikti tinkamai ES žiedinėje ekonomikoje ir kartu kitur, kitose pasaulio vietose. Išteklių efektyvumą Vasas paminėjo. Apie tai kalbėjo ne vienas parlamento narys. Taip, mes iš tikrųjų stebėsim, kai bus pereinama prie žiedinės ekonomikos ir išteklių efektyvumą stebėti ir įvertinti tikrai yra didelis darbas, bet jam jau gavom nemažą politinį pritarimą. Na ir aišku, vertinsim e, pažangą žiedinės ekonomikos rytyje, tai yra labai svarbu ir būtent veiksmų plane numatyti pagrindai tam. Toliau, e, atliekų pavertimas energija, tą paminėjo Basas, iš tikrųjų mes esam numatę fondų lėšų tam, kad atliekų būtų mažiau deginama, nebent jeigu tai būtų pateisinama. Toliau dėl diftalatų, eftalatų. Tai mes priemėm domen Europos parlamento poziciją, bet dabar tas klausimas komisijoje teb, tebe aptarinėjimas. Labai svarbu, kad vėlgi perdirbant medžiagas, kad vėlgi ne, tiesiog e, tarp produktų nebe, nebūtų pavojingų medžiagų komisija jau pradėjo diskusiją su ECA agentūra tam, kaip tikrai būtų galima pagerinti mm, darbą leidimų išdavimo srityje. Ponios Bonafė pastabus mm, atliekų tikslai, kaip juos išva, e, išmatuoti būtų galima. 10 procentų savartinų tikslas Čia vėlgi buvo paminėtas pavyzdys. Bet dabar taip galiu pasakyti, kad e, jeigu mes pabrėšim tą 10 procentų savartinų tikslą, tai kad 10 tik tai procentų turės patekti e, į savartinus, tai 90 procentų tada e, bus privalu perdirbti, paversti energiją ir panašiai. Maisto atliekas, tą klausimą jau, e, į tą klausimą atsakiau, ponė Bonafė iškėlė šitą klausimą, bet mes toliau aptarinėsim. Toliau Markas paminėjo labai svarbų dalyką, kad mes turėtume uh, problemą spręsti ties jos šaknimis. Tai yra čia negalima palyginti automatiškai 60 procentų perdirbimo tikslo su buvusio tuo 70 procentų perdirbimo tikslu. Bet mes dabar pirmiausia šiaip jau sprendžiam problemą e, tiesiog e, jos pradžioje, tiesiog stengiamės, kad mažiau uh, šiaip jau būtų pagaminama atliekų. Nuo to pradedam. Mes pradedam nuo to, kad reikėtų vengti atliekų, kad reikėtų siekti, kad kuo mažiau atliekų būtų uh, tvarkyti. Dėl teisės aktų, ambicijų susijusių su jais, kartais ne, neretai mes pakliūvam į aklavietę nes e, kartais turim per daug teisės aktų, bet e, šlubuoja jų įgyvendinimas arba tiesiog e, arba priešingai. O mes dabar norėtume pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Mes norėtume tikrai geresnį, gauti kuo geresnį rezultatą iš kuo geresnių teisės aktų. Dėl išimčių valstybėms narėms. Tai aš jau paaiškinau, kad mes ketinam ne tai, kad bausti valstybės narės už tai, kad jos nepasiekia tikslų, bet mes pirmiausia norim, norėsim nustatyti, dėl kokių priežasčių valstybės narės nepasiekia tikslų. Aš suprantu, kad yra gerų pavyzdžių Flandrijos regione, kitur. Uh, Bet vėlgi aš nemanau, kad čia mes dabar patys e, nupjovėm šakant, kurios e, sėdim. Aš manau, kad mes vis dėlto pateikėm gerą žiedinės ekonomikos pasiūlykų paketą. Ir į žiedinę ekonomiką, aišku, mes žvelgiam ne vien iš e, aplinkosaugos perspektyvos, bet ir iš ekonomikos perspektyvos. Ir pačioj pradžioj jau sakiau, e, kad mes pateikiam vieną sprendimą, kuriuo mm, nušausim du zulkius. Ir ekonomikos tikslų pasieksim ir aplinkosaugos. Tad e, jeigu mes iš tikrųjų e, kurdami žiedinę ekonomiką išjudinsim apskritai ekonomiką, pasieksim didesnį ūkio augimą ir tada kartu būsim konkurencingesni, bet kita vertus mes ne, nepasidarysim konkurencingesni, sumažindami atlyginimus, e, bet kita vertus konkurencingesni galėtume pasidaryti sumažinti, sumažindami išteklių švaistimą. Tuo mes tikrai galim būti stiprus. Ir todėl tikrai mums e, reikėtų rimtai vertinti žiedinės ekonomikos išteklių naudojimo e, efektyvumą. Dabar, dabar buvo palygintas tas dabartinis mūsų siūlomas veiksmų planas su uh, roadmap, kuris buvo anksčiau, bet tai ne visai palyginami dalykai. Aš manau, kad e, mes galim vis dėlto dirbti kartu, kad pasiektume norimo rezultatų dar buvo paminėta didesnė gamintojo atsakomybė. Taip, e, tas aspektas irgi atsispindi mūsų veiksmų plane. Mes esam numatę paskatų produktams, kuriuos būtų galima lengvai perdirbti. Ir aišku, tais atvejais, e, kai taip, produktai geresni, tai e, savotišką ekonominę naudą gali gauti gamintojai tų produktų. Dabar aš pats paminėjau ir mano mintį pakartojo, tai kad 50 procentų tam tikrų atliekų, kurios neperdirbamos, o tuo tarpu kai kurios valstybės narės rodo pavyzdį, kurios pasiekia didesnių tikslų. Dėl lankstumo, tai manyčiau, turėtume būti lankstus. Ir todėl, kaip tik todėl mes negalim pateikti vieno tikslo, kuris galiotų visiems, nes mes kalbam apie skirtingų produktų kategorijas e, ir toms kategorijoms reikėtų tada specifinių tikslų. Na ir man belieka padėkoti Jums už paramą, kaip jau sakiau, tuos klausimus tikiuosi aptarsim detaliau ir tikrai mes remsim mm, teisėkuros abi institucijas, kad sus, pasiektume susitarimą. Na ir norėčiau Jums palinkėti e, gerų kalėdų, laimingų naujųjų metų jau dabar, nebent Jūs dar turit ką nors turėsit švesti. Bet pirmininkas, bet aš tikiuosi Jūs komisijos nary dabar neišeisit tuoj pat, nes mes dar Matom, kad 12 kolegų paprašė žodžio ir dar turim 20 minučių ir todėl paprašysiu kalbėti nedaugiau kaip vieną minutę, kadangi komisijos narys turi išvykti, e, komisijos narys nori spėti į lėktuvą. Tad prašom kalbėti trumpai. Viena minutė iš tikrųjų labai mažai. Ačiū komisijos nariai, kad sutikote dar antrajam raundui. Virnišėta. Žinoma, mes pritarėme šiam pakeito, ar jis būtų per vėlų, ar mm, per mažai ambicingas. Man atrodo, kad jis yra e, ambicingas, tačiau jis yra skirtas tiek ekonomikai, tiek aplinkai. Mes sutinkame, kad nereikia į savartinius ar deginti atliekų, ar jų deginti, to reikia vengti visomis priemonėmis. Plastikas, tai ką sakėte dėl plastiko, yra labai svarbu, nes mažiau kaip 25 procentai surinkto plastiko ar perdirbto, tai yra nerima keliantis skaičius ir strategijoje jau paskelbėte, kad bus strategija, tai labai svarbu. Neminėsiu Belgijos modelio, Markus nėra čia, yra. Jis tai padarė puikiai, aš norėčiau tarti paskutinį klausimą dėl uh, atliekų pervežimo reglamento. Viską turime padaryti, ką, turim, ką galime, kad išvengtume to, kad žaliavos būtų išvežamas iš Europos ekonomikos. Kaip garantuoti, kad geriau būtų galima įgyvendinti reglamentą ir užtikrinti, kad galėtume sukurti, taip sakant, vidaus rinką tų antrinių žaliavų. Matijas Grote. <clears throat> Ačiū. Labai trumpai. Kalbant apie medžiagų laidojimą savartynuose, tai turime būti labai atsargus, tačiau kai kalbame apie teisėkuros procesą, būtent šios medžiagos ar ištekliai, kurie yra perdėnami jų ciklo pabaigoje, naudojama ciklo pabaigoje, gali būti tinkamai palaidojami savartynuose, nes yra tinkamos procedūros e, draugiškos aplinkai, kurios leidžia tai daryti. Planuojamas pasenimas. Reikėtų turbūt konkrečiau apie tai kalbėti. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie emisijų valymo sistemos, katalizatoriai sistem, tai kalbant apie juos, reikia užtikrinti, kad jie atitiktų standartus. Yra ir namų apyvokos daiktų, kurie sulūšta per greitai. Toliau dėl e, atliekų jūrose. Komisija jau taiko tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, Šiaurės jūroje kai kurie e, žvėjai žvejoja ir plastiką ir mums reikia tam tikro testinumo Life for Life Plus programai, kad galėsime ir toliau tą plastiką žvejoti jūrose, nes kaip vieną dieną paskui patiems teks e, tą plastiką valgyti. Ačiū toliau, pane Berder. Ačiū pirminkė, komisarė. Kalbėsiu olandiškai, nes čia techniškas klausimas. Jeigu kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, tai, tai žinome, kad verslas tuo domisi, nes tai teikia tam tikrų pranašumų ir žemės ūkis taip pat. Nes e, žinome, kad tam tikrose žemės ūkio srityse, pavyzdžiui, keulio auginime, naudojamos maisto atliekos ir Tai yra svarbus žiedinės ekonomikos aspektas taip pat. Jau turime tam tikrų teisėkuros priemonių, mums reikia geresnių tokių priemonių, kad gali būtų daugiau naujovių šioje srityje. Ir svarbus elementas čia yra mineralų išgavimas iš atliekų O kaip dėl trašų teisės aktų, ar jos taip, jie taip pat bus peržiūrimi ir atnaujinami? Nes galima e, tam tikras medžiagas per, perdirbti ir naudoti kaip trašas. Taigi žemės ūkis patektų į tą žiedinę ekonomiką taip pat. Ponas Flanagan. Atrodo, kad jeigu kalbėsime apie Europos Sąjungą, tai žiedinė ekonomika yra panašu į šunį, kuris vejasi savo uodegą. E, eina ratais, ratais, tačiau šuo savo uodegos niekada nepagauna. Pasiklaus kai kurių čia pasisakysiu, ypač pono Gerbrandi, akivaizdu, kad tai, ką mes darome, tai einame ratais tiesiog. Mano patirtis yra tokia, kad Europoje neįmanoma suorganizuoti posėdžio, tai kaip suorganizuosite perdirbimą. Norėčiau, kad tai, ką sakė deputatas čia apie tai, ką kalba žmonės, kad tai būtų tiesa. Nes čia aš tikiuosi, kad taip yra, nes tai yra svarbiausias darbas mums, nes ateityje gyvensime mėšlę. Žmonės apie tai iš tikrųjų nekalba, susidomėjimas yra minimalus ir labai sunku žmonės sudominė. Tai mes norime, kad tai vyktų. Ir pirmiausia, reikia gyventi e, taip, kaip mes e, siekiame. Reikia duoti gerti žmonėms iš stiklinės, o ne iš plaskinio buteliuko. Kai eina kavos, reikia jiems duoti podelį e, normalų ir šaukštelį, o ne perdirbamą podelį ir plastikinį podelį. Reikia gyventi e, ekologiškai. Jeigu to nedarysime, tai pirmiausia, ką mato pilietis atėjęs į šį parlamentą, yra tai, kad mes kalbame, bet patys to nedarome. Ir netgi nesorganizuojame posėdžių. Dabar aš geriau einu, pasklausysiu, kaip mano dukra E, dainuos e, koncerte. Galite vadinti mane ciniku, bet nesugebėjote net tinkamų laikų suorganizuoti posėdžio. Miss Evi. Sì, grazie. Dunque, a voler pensare che questa nuova... Pane Evi, aš tikiuosi, kad šis naujas pasiūlymas yra iš tikrųjų ambicingas. Pagalvokime apie visų tų analizių ir ataskaitų rezultatus, kur sakoma, kad didesni siekiai gali sukurti daugiau darbo vietų, sumažinti darbo kaštus, nedarbo kaštus. Tikiuosi, kad pateiktas pasiūlymas pakankamai yra ambicingas. Dar vienas dalykas, nekartojant kolegų žodžių, e, tačiau norėčiau pabrėžti, tai jeigu tai yra tam, kad tai būtų tinkamai ambicingas pasiūlymas, reikia siūlyti, teikti pasiūlymus, kaip mažinti žaliavų sunaudojimą, kad panaudotume medžiagas, kurios turi mažiausią aplinkosauginį poveikį. Čia galvoju apie plastikus ir kitas ambicingas tikslas, kurį galėtume išsikelti yra tikrinti e, perdirbimo tikslų atitikti. Reikia mums palyginti e, iš perdirbtų medžiagų pagamintų produktus naudojama kiekį ir pirminių žaliavų. Taip Jeigu nenorime, kad būtų diskriminuojama, diskriminuojamas e, perdirbtos medžiagos palyginti su pirmarūšiu, tai pirmai, pirminėmis žaliavomis, tai mums reikia e, tam tikrų nuostatų. Panas Oslins. Ačiū. Jeigu norėtumėte pateikti ambicingesnį planą, tai aš nematau, kuo šis pasiūlymas ambicingesnis negu pateiktas 2014 metais, gal nu, galite pasakyti, kuo jis skiriasi. Ir jeigu kalbėsime apie organinių atliekų e, tvarkymą, tai jūs sakėte, kad tai reikia tai daryti taip, kad tai būtų naudinga ekonomikai nu, kas bus, jeigu tai nebus naudinga ekonomikai, nebus ekonomiška, tai ką tuomet nerušiuosime tokių organinių atliekų. Valstybės narės turi pateikti valstybių planus, tačiau tai nieko nereiškia. Europos parlamentas yra teikęs pasiūlymų dėl maisto atliekų Ačiū, ponia Gardinė. Labai ačiū, labai greitai pakalbėsiu. Atrodo, kad pavėlavau. Tačiau mane domina tai, kaip visą tai dera su tokiu labiau holistiniu požiūriu. Aš pritariu žiedinės ekonomikos idėjai, tačiau dažnai matome kad netgi Europoje viską žvelgiama labai per sektorių prizmę. Reikia žvelgti bendrą vaizdą, pavyzdžiui, plienas. Tai yra medžiaga, kuri tikrai gali būti perdirbama vėl ir vėl ir vėl. Tai yra žiedinės ekonomikos etalonas. Tačiau jeigu kalbėsime apie CO2 išmetalus, tai, pavyzdžiui, plieno sektorius priverstas išsikelti iš Europos, galbūt tai reikėjo kažkokios koeficiento vertės ieškoti, kad rastume argumentų už ir prieš įvairioms medžiagoms naudojamams įvairiose sektoriuose. economie en zeker ook de agenda. Ik kijk ook naar u, commissaris. Commissaris Vella, u hebt wel de landbouwmeststoffenverordening. Eh, Pone komisarė, reglamentas patvirtintas 2003 metais, apie kurį dažnai kalbama, kelia daug klausimų ir daug problemų apie dirbtinės trašas, apie ką daug kalbama Niderlanduose, tai yra trašas fosfatais ir taip toliau. Tai yra toliau dėl oro e, ir vandens taršos klausime dar iš Niderlandų atsakymo. Na, o kalbant apie atliekų perdirbimą, 10 procentų tikslas yra numatytas deginimui, Man atrodo, kad ne visi tam pritarė. Na, o kai dėl plastikinių atliekų, tai daug įmonių, didelių įmonių išima tas atliekas, e, naudoja jas gamybai, pavyzdžiui, net ir kelių statybai. Kai dėl e, maisto atliekų, tai galbūt geriau reikia mokyti, geriau pirkti, teisingiau pirkti, daugiau mažiau gaminti. Yra daug mažų sprendimų, kurie, e, kurie gali reikšti didelį dalyką. Ponas Elimovič. Ačiū. E, aiškinantis šį pasiūlymą mes sutarėme, kad tai yra būtinas paketas, kai kurie iš mūsų, skaitant mane, manome, kad čia yra visko per mažai ir per silpnai. Tačiau man nerima čia yra tai, kad šiame pakete trūksta europinės perspektyvos. Visi suprantame, kad jeigu nori pateikti patikimą žiedinės ekonomikos paketą, reikia masto ekonomikos. Kad tai, kas yra atliekos vienoje šalyje, ar tai būtų energija, ar e, gamybos proceso ingredientai, taptų kitoje šalyje ir taip toliau ir taip toliau. toliau. Jeigu nepanaudosime viso Europos dydžio, prarasime pranašumus. Konkrečiai, nėra prasmės e, gaminti energijos, jeigu negali jūs perduoti kitur. Nėra prasmės gaminti e, elektrinių elektromobilius, jeigu negali jų pakrauti Belgijoje. Taigi klausimas yra toks, ar jūs galvojate apie šio paketo europinę perspektyvą ir kaip panaudoti Europos teritorijos mastą, kad gautume tam tikrų pranašimų, kurios prarandame, pristatydami silpnesnį paketą. Ačiū toliau, panas Peterle. Ačiū, ponia komisarė, ačiū už jūsų pristatymą, jūsų atsakymus. Jūs iš dalies atsakėte į kai kurios mano klausimus. Tačiau turiu pasakyti, kad aš apgailestauju, kad naujasis paketas sumažina anksčiau pristatytus atliekų ir perdirbimo tikslus miestų, savivaldybių. Atliekų tikslas nuo 70 iki 65 procentų sumažintas, pakavimo e, atliekų nuo 80 iki 75, maisto atliekų tikslas iš vis panaikintas. E, labai svarbus tampa žodis e, realizmas, tikrovė, tačiau aš taip pat noriu pasakyti, kad šiuo atveju realizmas reiškia daryti mažiau. Mūsų bendra užduotis yra kokia. Mes norime, kad ambicingi tikslai tartų patraukliais yra būdų tai padaryti. Ta pati galima sakyti ir apie klimato kaitos politiką kalbant, aš nenoriu per daug e, pamokslauti, tačiau noriu priminti mums visiems, kad prieš keletą savaičių vyko ta pati diskusija Japonijoje, kas realistiška, kas yra ambicinga. Japonija numatė aukštus aplinkosauginius tikslus, kurie Japonijos ekonomiką padarė konkurencingesnė. Aš norėčiau, kad mes padarytume tą patį Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia komisarė. Ir linksmų kolegų ir jums taip pat. Labai ačiū. Tai tiek klausimų, ponia komisarė. Um, all... Visų pirma, dėl plastikų jūrų taršos tai matome, kaip žiedinė ekonomika yra susijusi su visais kitais sektoriais. Kai kalbame apie jūros e, taršos mažinimą, tai susijęs su vandenynais. Kai kalbame apie atliekas ir energetiką ir nerų, neperdirbamas atliekas, tai irgi susiję, tai susiję su energetikos sektoriumi. Uh, Pirmame klausime buvo kalbama apie atliekų vežimo reglamentą. Visiškai pritariu tam, kad e, atliekos yra turtas, ne, ne problema. Anksčiau buvo kalbama, kuo daugiau atliekų, tuo didesnė atsakomybė, dabar yra kitaip. Dabar atliekos yra ištekliai, kur jie gali būti pakartotinai panaudoti ekonomikoje ir prisidėti prie mūsų konkurencingumo. Matijas kalbėjo apie planuotą pasenimą. Aš tai minėjau, mes šiuo klausimu pateiksime konkrečius pasiūlymus. Kai kalbame apie planuotą pasenimą, tai turime galvoje būtinės prietaisus, kompiuterius, telefonus. Turime galvoje daug įvairiausių prekių. Matijas taip pat e, kalbėjo apie tai, kad reikia šios klausimus žiūrėti labai rimtai. Norėčiau pasakyti, kad mes taip ir darome. E, Mare generalinėme direktorate yra pasiūlyta vandenynų valdysenos e, sprendimo būdai atsižvelgiama į nacionalinės jurisdikcijas. Ir iš tikrųjų reikia spręsti tą klausimą, kai visi atsakomybė atsakingi arba niekas neatsakingas. Sprendžiant jūrų taršos klausimus, visų pirma, reikia vengti jūrų taršos. Buvo minimas žemės ūkis ir trašų klausimas Norėčiau pasakyti, kad mes peržiūrime trašų direktyvą, kai kalbame apie žemės ūkį žiedinėje ekonomikoje arba kai kalbame apie žiedinę ekonomiką žemės ūkį, tai matome didelį ryšį tarp šių dalykų, ypač kai kalbame apie pakartotinį vandens panaudojimą, nes didelė vandens dalis yra naudojama žemės ūkija nagrinėjame šios klausimus, tai svarsto ir vandens klausimų grupė, svarstome, kaip kuo inovatyviau pakartotinai panaudoti, perdirbti vandenį. Nelabai supratau pano Flanagino pastabos dėl posėdžių, bet reikėtų paminėti investuotojus. Žiedinėje ekonomikoje privatus sektorius atlieka labai didelį darbą. Mes turime teikti paramą privačiam sektoriui, nes galų gale būtent tas privatusis sektorius – pasieks rezultatų, pasinaudos visais pranašumais ir privalumais, kuriuos teikia žiedinė ekonomika. Buvo minima, minimos Europos investicijų banko suteiktos lėšos žiedinės ekonomikos projektų gyvendinimui. Mes ne tik kalbame apie tos projektus, mes dirbame tais klausimais ir teikiame pagalbą tiems, kam ji reikalinga. Visi kalba apie darbo vietų kūrimą, apie konkurencingumą, apie siekius. Ir kai kalbame apie siekius, mes irgi klausome ir tarybos, ir parlamento, klausome ir kitų suinteresuotų ūkio subjektų, nes e, žiedinės ekonomikos klausimai iš ekonominės pusės yra svarbus ir labai svarbu išklausyti tuos, kurie dirba ekonominėje srityje. E, buvo teigiama, kad žiedinė ekonomika turi būti naudinga ekonomika, iš tikrųjų e, nekartosiu, kaip svarbus yra e, privatus sektorius, Gardinė kalbėjo apie visą apimantį požiūrį mes irgi apie tai kalbame, todėl ir plečiame taikymo sritį. E, žiedinė ekonomika buvo pradėta kurti kalbant apie plastikus, stiklą, vandenį, o dabar jau kalbame ir apie statybos pramonę, apie tekstilės, medienos pramonę ir kitas pramonės rytis. Kai kalbėjau apie ryšius tai vienas iš didžiausių privalumų, kurio nepaminėjau, yra tai, kad e, reikėtų panaudoti mažiau energijos išteklių perdirbant e, gaminius, pavyzdžiui, aliuminio pramonėje. Reikia dešimt kartų daugiau energijos siekiant perdirbti pirminę aliuminio žaliavą nei e, perdirbamą aliuminį. Dėl trašų direktyvos jau sakiau, kad bus peržiūrimos nuostatos dėl jūrų taršos. Na, net nežinau, kodėl mes tai vadiname jūrų tarša. Iš tikrųjų, tai yra žemės tarša ir tai galiausiai paveikia jūras. Bet net jeigu mums reikėtų išvalyti visas jūras ir vandenynų, tai galėčiau pasakyti, kad labai svarbus visi iššūkiai susiję su aplinka. Ir visi tie iššūkiai kartu yra ir ekonominės galimybės. Mums reikėtų geriau bendrauti su vartotojais, nes ženklinimas ir ekologinis ženklinimas tai yra svarbu, kad vartotojai geriau suprastų ir geriau galėtų daryti pasirinkimus dėl energijos, dėl tinklų, dėl taip. Kai kalbame apie vandeninų energiją, tai daromos investicijos į tai, tačiau reikia teikti paramą ir tinkamą infrastruktūrai, kad vandeninos išgaunama energija galėtų būti perduodama. Labai svarbu, kad pagaminta energija būtų siunčiama į paskirstimo tinklus. Toliau Peterle. Atsakysiu Peterle užduotą klausimą. Tai, ką mes padarėme Ir kas man buvo svarbu, tai yra sumažinti atliekų susidarimo tikslus. Mes lyginame, kiek medžiagų bus perdirbta, bet norėčiau pasakyti, kad šiame antrame dokumente daug labiau susitelkiama ties tai, kad visų pirma reikėtų sukurti mažiau atliekų. Ir tai yra ne tik dokumentuose nurodyti tikslai, tam yra skirta ir finansinė parama, ir nurodyti tikslai. Ačiū Jums ir dar kartą linkiu linksmų kalėdų. Turiu jau išvykti. Ačiū Jums, taip žinome, kad turite išvykti. Taigi teskime savo posėdį. Taip, dėkojame komisijos nariui. Ačiū Jums, kad atvykote ir kad taip kantriai atsakėte į visus užduotus klausimus. Kolegos, tęskime posėdį. Norėčiau grįžti prie trečio darbo tvarkės klausimo ir tai yra ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Tai yra kontrolė ir kita veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių taikymą. Lapkritį įvyko trišalis dėrybos ir buvo aptarti aptarti tie klausimai, dėl kurių pozicijos išsiskyrė, būtent dėl augalų dauginamosios medžiagos ir buvo aptarti darbo metodai ir pirma straipsnių grupė. Ir pirma, pirmosios trišalės grupės vyko gruodžio 16 dieną buvo kalbama apie tam tikras nuostatas, kuris turėtų būti įtrauktos, o Trečios trišalios darybos yra suplanuotos sausio 27 dieną. Toliau pereinu prie penkto darbo tvarkės klausimo, penkto ir šešto darbo tvarkės klausimo, bet kuriuos galime aptarti kartu. Tai yra 1979 m. tolimų tarp valstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų pakeitimų prieimimas. O kitas klausimas yra susijęs su protokolu dėl sunkiųjų metalų. Iš karto toliau kalbėsiu itališkai. konvenciją dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų yra skirta klimato apsaugai nuo taršos. Ilgas procesas e, prasidėjo ir jis vyko nuo 1972 iki 1977 metų ir jis baigėsi 1979 metais pasirašius konvenciją, tai yra pirmoji tarptautinė, tarp, tarptautinė konvencija, kuri yra privalomo pobūdžio. Joje yra rašoma apie tarpvalstybinių oro, tarp oro, oro teršalų pernašą. Po konvencijos buvo patvirtinta keli protokolai dėl sieros, dėl sunkiųjų metalų. Aštuntasis e, protokolas yra susijęs su rūkštėjimu, su zonos sluoksniu. 1998 metais buvo patvirtintas protokolas dėl patvarių organinių teršalų. Ir dabar komisija teikia pasiūlymą jį pakeisti protokolą pasirašysios šalys taip pat siekia tikslų. 2007 metais buvo pradėtos dėrybos dėl teksto ir priedų pakeitimo. 2009 metais buvo priimtas sprendimas ir tą sprendimą turi ratifikuoti šalys pakeitimus taip pat reikės ratifikuoti remintis tarybos sprendimu, kad būtų galima užtikrinti geresnę žmonių ir aplinkos apsaugą nuo e, patvarių organinių teršalų. Ta pati būtų galima pasakyti apie organinius teršalus ir apie sunkiuosius metalus. Pranešėjas teikia pasiūlymą patvirtinti pakeitimus kurie buvo padaryti remiantis tarybos sprendimu ir pritarti e, šios dienos darbo atvarkės penktam ir šeštam klausimams. Ar būtų kokiu nors pasiūlymų ar pastabų? Nėra norinčių kalbėti. Taigi steiksime žodį komisijos atstovai, jeigu norėtų kalbėti. Ne, visi regis tam pritarė, tuomet e, galime judėti toliau ir šiek tiek paspartinę darbą suspėti padaryti, suspėti aptarti kitus klausimus. Toliau bendros diskusijos darbo tvarkiai 7, 8 ir 9 klausimais. Ir tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį dėl kūdikių pradinio ir tolesnio maitinimo mišinių. Kolega, kuris suformulavo e, tą prieštaravimą, Kolegos nėra. Taigi, tuomet pereikime prie biudžeto vykdymo klausimų. Ir toliau tęskime mūsų darbą. Kol laukiame pono Teiloro, tai aptarkime biudžeto vykdymo klausimus dėl Europos maisto saugos tarnybos, EFSA, dėl Europos cheminių medžiagų agentūros ir dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Taigi pristatysiu Jums šios klausimus. Norėčiau pasakyti, kad dėl biudžeto vykdymo atsižvelgiama į metinę auditorumo ataskaitą komisijos ir kitų institucijų dirbusių su parlamentu vertinimus. Jie pateikė informaciją. Norėčiau priminti, kad 2014 Tai buvo pirmieji daugiametis, daugiametis finansinės programos metai ir buvo siekiama e, paskirstyti ES išteklius nuo 2014 metų. Lėšų buvo mažiau. Iš tikrųjų, Envi generalinis direktoratas gavo tik 99,7 procento biudžeto lėšų. 90 įsisavinta buvo 95 procentai lėšų. Įgyvendinimas, įgyvendinimo klausimą siekia 99,7 procentus dėl įsipareigojimų ir 93,1 procentus dėl mokėjimų. 2014 metais e, reikėtų paminėti, kad 96 procentai lėšų buvo panaudoti tinkamai, maždaug 75 procentai biudžeto lėšų buvo skirti trims e, agentūroms e - ECDC, FC ir EMA. Mokėjimų e, lygis yra 98 procentai. Pranešėjas mano, kad buvo tinkamai vykdyti įsipareigojimai ir mokėjimai atsižvelgiant į šių trijų direktoratų ir komisijos e, darbą. Toliau pereinu prie maisto saugos agentūros. Dar kartą reikėtų priminti, kad šios agentūros atlieka labai svarbu vaidmenį, Jos atlieka techninį mokslinį valdymo darbą ir padeda institucijos rengdamos įvairias, dėl įvairių politikų rengimo. Siekiama kad būtų geriau panaudotas biudžetas, parlamentas patvirtino taisomasias priemonės, auditorų rūmai pateikė savo pastabas ypač dėl bendro savivertinimo ir dėl to, kaip pagerinti vidaus kontrolę įgyvendinant programas kad būtų daugiau informacijos dėl viešųjų pirkimų, dėl subsidijų. Ta pati būtų galima pasakyti apie Europos parlamento išsakytas pastabas dėl, biudžeto vykdymo, dėl 2013 metų biudžeto vykdymo, ypač susijusių su EFSA Todėl remiantis tą informaciją, kurią turime ir auditorumo ataskaitą, galėtume patvirtinti komisijos biudžeto vykdymą e, skirtą aplinkos klimato politikai ir maisto saugai, e, kai dėl 2014 metų. Taip pat dėl tų penkių agentūrų irgi galėtume patvirtinti biudžeto vykdymą. Šios nuomonės buvo, šiuose nuomonėse išsakoma teigiamas vertinimas dėl vykdymo, biudžeto vykdymo patvirtinimo. O dabar pradėkime diskusiją. Ačiū pirmininkė. Pritariu viskam, kas buvo pasakyta dėl šių nuomonių, dėl šių pranešimų, aš juos atidžiai perskaičiau kai e, stengiamės pateikti paskutinius pasiūlymus dėl pakeitimų, e, atsirado sistemoje problemų. Taigi galėtume dabar tuos pasiūlymus pateikti žodžiu arba galėtume pateikti kitais metais jau, bet svarbu visą tai paminėti. Kai kalbame apie visas šias penkias agentūras, tai dvi iš jų yra gyvendinusios e, priemonės prieš sukčiavimą. Kitos agentūros tokių priemonių neturi. Ir kadangi audito rūmai paminėjo, kad ne visus lėšos buvo teisingai panaudotos, tai norėčiau rekomenduoti, kad parlamentas arba komitetas išsakytų nuomonę, kad yra rekomenduojama ir kitoms agentūroms įdėkti uh, priemonė, kovos su sukčiavimo priemonės, nes kai kuriuose agentūrose esama didelių ekonominių interesų ir kai kurios agentūros iš tikrųjų turėtų gyvendinti tokias priemonės. Ir labai atsiprašau, sistema neveikia, kai norėjome pateikti pakeitimus, bet tai yra svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti dabar. Uh, Noriu pabrėžti, kad iki rytojus 12 valandos dar galima pateikti pakeitimo pasiūlymą, remiantis įprastinę procedūrą ir po to tada jau balsuosim komitete. Nežinau, ar daugiau kolegų norėt, norinčių kalbėti šiais klausimais, jei ne, tai tada išklausykim komisijos atstovų, jei tokių yra? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog pasakysiu, kad mes esam patenkinti tai tuo, kaip įvykdytas biudžetas 2014 metais klimato e, srityje. Tie metai buvo tikrai nelengvi, nes buvo deramasi dėl naujosios finansinės programos, daugiametės programos ir buvo balsuojama dėl finansavimo priemonių. Tos priemonės buvo nauji elementai e, priemonės susijusios su e, aplinkosauga, su kova su klimato kaita ir dabar jau uh, tos priemonės tikrai buvo panaudotos, biudžeto lėšos panaudotos kaip kad buvo numatyta. Toliau kitas elementas. Dėl klimato generalinio direktorato biudžeto lėšų panaudojimo tas direktoratas buvo sukurtas 2010-aisiais o 14 metais e, iš tikrųjų jie įvykdė biudžetą visiškai tinkamo lygio, nors ten buvo tam tikrų vykdymo problemų. Bet to, kaip jūs žinot, 2014 metai jais kartu pasireiškė mokėjimų kreditų problemų. E, vėlgi dalis tų mokėjimų perkelta iš 14 metų į 15 metų sausį ir todėl e, tos lėšos įvykdytos, biudžeto lėšos įvykdytos iš tikrųjų 2015 metų sausį ir dabar jau padėtų tvarkyta yra. Ta tiek, labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Nežinau, ar kiti e, komisijos atstovai norėtų kalbėti, jei ne tai tada grįžkim prie prieš tai buvusių darbo tvarkės punktų. O dabar pakeitimus galite teikti iki rytojus 12 valandos, o balsuosim dėl pakeitimų komitete sausio, sausio 21 ir kovo 23 balsuosim dėl pranešimų. Na, o dabar matau, ponas Tayloras jau atėjo į salę. Tad galim dabar grįžti prie tų prieštaravimų punktų. Pirmiausia, prieštaravimas su kūdikių mišinėliais ir mišinėliais naudojamais vėlesniais mėnesiais. Tai pirmas. Ir maisto skirto medicinos tam tikslams tikslams ir prieštaravimas susijęs su maistu mm, grindžiamų javainiais ir mm, kūdikių mišinėlių. Prašom, paaiškinkit. Labai ačiū. Aš pakalbėsiu apie visas tas, visus nuomonių projektus vienu metu, nors čia atskirai, atskirai darbo tvarkiais punktais juos išdėstytos. Na, norėjau pasakyti, kad čia dabar iš tikrųjų tai, ką aš sakau, e, sakau savo tuose rezoliucijų projektuose, kad e, labai svarbu, e, norėčiau pabrėžti, kad aš ne prieš kūdikių maitinimą iš buteliukų, nes kartais daug tėvų tiesiog priversti pasirinkti. Tačiau aš vis dėlto teikiu prieštaravimus E, tam, kad būtų galima geriau užtikrinti, apsaugonti tiesiog ar numatyti kūdikių maitinimą krūtimi, nes dabartiniai teisės aktai mano galva nepakankamai tiesiog propaguoja tokį, tokį, tokius metodus. Antai pasaulio sveikatos informa... E, organizacija irgi rekomenduoja, kad per pirmosius šešis kūdikio gyvenimo mėnesius uh, kūdikius geriau reikėtų maitinti krūtimi ir tik tada ir papildant tą maistą dar sveikais papildais. O dabar duomenys rodo, kad 21 valstybei tik 13 procentų ten esančių kūdikių e, gauna pieną iš e, krūties iki 6 mėnesių amžiaus. Dabar maitinimas krūtim iš tikrųjų daug naudos duoda tiek kūdikiams, tiek motinoms ir todėl ES turėtų daugiau daryti, kad būtų galima propaguoti tokį maitinimą. Deja, vėlgi e, teisės akto pasiūlymo uh, projektas pakankamai nenumato tiesiog apsaugos ir skatinimo būtent maitinimo krūtimi. Ir čia vėl apie tai aš kalbu e, savo tuose nuomonių, tai yra rezoliucijų projekte. Reglamentoj e, remiasi tam tikrų tarptautinių kodeksų Bet ir kita vertus, tas reglamentas ar reglamentai nesudaro sąlygų atskiroms valstybėms narėms numatyti tinkamų kūdikių ir motinos apsaugos priemonių. Čia vėlgi remiamasi tuo tarptautiniu kodeksu. Ir todėl aš siūlau irgi savo tuose rezoliucijų projektuose tiesiog uh, siūlau vėlgi tam tikras nuostatas susijusias su reklama kūdikių mišinėlių. E, ir kartu, numa, ir kartu reikia numatyti vėlgi valstybėms narėms galimybę apriboti ar kažkaip apriboti tam tikrą reklamą bet čia šiuo atveju trūksta teisinio aiškumo. Na ir dabar aš savo tuose prieštaravimuose kalbu apie tai, kad e, reklama tokių kūdikių mišinėlių ir mišinėlių naudojimų vėlesnius mėnesius turėtų būti tiesiog uždrausta, tik tai išskyrus tam tikrus atvejus su mokslininkų rekomendacijomis ir panašiai. Ir aš pasisakau už tai, kad valstybės narės tiesiog laisvai gali, gali pasirinkti ar drausti tokių mišinėlių reklamą. Dabar reglamentas už nenuoseklus tiesiog tam tikrų kūdikių mišinėlių atveju vienais atvejais e, vėlgi e, leidžiami tokie mišinėliai ir tam tikra informacija. Na, o dabar komisija svarsto apie, sakykime, e, vėlgi būtent tai, kas turėtų atsispindėti informacijoje apie mišinėlių sudėtį, apie tam tikrų elementų buvimą nes priešingų atveju priešingų atveju, tai yra tam, kad būtų galima išvengti tiesiog nesažiningų sąlygų. Tad manyčiau, čia reikėtų tiesiog uždrausti vėlgi tam tikrus tam, tikro, tam tikrą informaciją, pareiškimus apie produktų sudėtį. Dar vienas dalykas - eksoksolinė rūkštis. Tai omega 3 e, riebioji rūkštis yra privaloma tuose mm, kūdikių mišinėliuose ir mišinėliuose naudojamuose vėlesniais mėnesiais o dabar nenumatyta to elemento. Nors, šiaip, nors čia vėlgi mokslininkų rekomendacijos susijusios su tuo elementu nėra nuoseklius. Ir galiausia, aš reikala, reikalauju, kad kūdikių mišinėliuose ir vėlesniuose, tuose vėlesnių mėnesių mišinėliuose būtų uh, E, uždrausta, iš vis neleidžiamos e, liekanus. Ir čia, čia e, šioje srityje Europos teisingumo teismas vienoje byloje yra priėmęs sprendimą. Tai labai svarbu turėti prieš akis, nes kalbam apie kūdikių sveikatą. Na ir dabar maistas skirtas specialiems medicinos tikslams, gydimo tikslams, čia yra vėlgi atskiras darbotvarkės punktas. Kodėl aš prieštarauju šiai rezoliucijai? Aš čia turiu galvoje e, pirmiausia maisto produktus skirtus specialiam gydimui, tam, kad būtų galima patenkinti tam tikrus mytybos reikalavimus kūdikių ar, ar vaikų Bet čia kalbama apie, sakykime, pažeidžiamą kūdikių ar vaikų grupę. Tai e, jiems skirta, skirti mytybos produktai, jie neturėtų būti reklamuojami, kad informacija apie juos pateikiama turėtų ištisai remtis vien tik tai įrodytais mokslininkų faktais. Dabar reklama e, iš tikrųjų e, gali e, nukreipti, tiesiog suteikti klaidingą informaciją. Na ir taip, aš siūlau, čia dešimtame mm, reglamento straipsnė kalbama būtent apie tam tikrus reklamos apribojimus, bet kita vertus čia dabar daromas tam tikras skirs, skir, skirtumas, kuris vėlgi nedėra su to paties reglamento 18 preambulės dalim, kur vėlgi kalbama apie tai, kad valstybės narės gali uždrausti arba riboti reklamą E, kūdikių mišinėlėms e, skirtiems būtent specialiems e, gydimo tikslams, bet tokia galimybė nenumatyta vėlesniems mėnesiais vartojamiams maisto produktams. Na, o dabar nemažai. Tad situacija yra vėlgi mm, tokia ne, nenuosekli. Ir galiausia, aš reikalauju, kad būtų uždrausti pesticidų atliekos, tai yra atliekos kūdikių mišinėliuose ir vėlesniais mėnesiais naudojimuose mišinėliuose. Ir tikiuosi, kad e, komiteto nariai parems tai, ką aš e, pateikiau. Na ir galiausia, trečias dalykas e, - maisto produktai grindžiami javainiais ir javainiais grindžiami kūdikių mišinėliai. Dabar pagal šį reglamentą čia leidžiama 30 procentų tiesiog 30 e, e, procentų e, vėlgi maisto, maistinės vertės numatyti, tai yra iš, iš cukraus. Bet tai prieštarauja be visą kitą pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijoms. Ta organizacija rekomenduoja e, būtent mažiau negu 10 procentų e, cukraus e, komponentą, kalbant apie visą produkto maistinę vertę. Tačiau kalbama apie skaičių, kuris yra trik, tris kart didesnis negu pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacija. Ir toliau ypač svarbus yra būtent svarbus mišinėliai, kurie naudojami iki kūdikio šeši, per pirmuosius šešis mėnesius ir ten e, tam tik cukrus iš vis turėtų būti labai mažai naudojamas. Be to valstybių narių mokslininkai irgi rekomenduoja mažinti cukraus kiekį. Na, o dabar vėlgi numa, tokio cukraus kiekio mišinėliuose numatymas, tokio tokiu ankstyvu kūdikio amžiumi iš tikrųjų skatins nutukimą, viršsvorį ar nutukimą vėlesnėme amžiuje. Tad mm, cukraus komponentus reikėtų šiaip jau palaikyti minimalius. Nes e, vėlgi viršsvoris ir nutukimas iš tikrųjų prisideda daugiau prie mirtingumo negu tabako gaminių uh, naudojimas. Tačiau kalbam apie tikrai blogą mytybą. Visą tai yra labai svarbu. Tad čia aš ir kalbu apie tai, kad dabartinėme reglamente nenumatoma pakankamai priemonių, kuriomis būtų galima kovoti su vaikų e, viršsvarių nutukimu ir kad vėlgi reikėtų uh, atsižvelgti į pasaulio organizacijos rekomendacijas dėl cukraus ir kitų gaminių. Tad vėlgi aš e, čia raginu e, tiesiog atsijimti šito e, reglamento pasiūlymą tol, kol bus paskelbti mokslininkų, mokslininkų išvados ir kartu EFSA agentūros rekomendacijos. Toliau dar siūlau kai ką pakeisti šiame reglamente, kad vėlgi nebūtų leidžiami, leidžiami pesticidų likučiai kūdikių mišinėliuose, nes juk kūdikiai ypač pažeidžiami. Ir atsižvelgiant į bendras veikatos rekomendacijas, tokių apdorotų e, mišinėlių Ehm, informacija ten pateikiama, ženklinimas, iš jo turėtų būti aiškiai ehm, matyti, kad tokie, tokie produktai netinkami kūdikiams maitinti per pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius. Labai ačiū. Dabar galim pradėti diskusijas. Pone Grostet. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turbūt ehm, nenustepsit, bet man atrodo, tie prieštaravimai nepagristi. Paaiškinsiu kodėl. Priminsiu. Kai dabar buvo priimtas 2012 metų reglamentas, tai kai kurie kolegos tiesiog susivienė, kartu ponė Rys, tiesiog mm, pasiekė savo, nes ten numatos numatytos didesnės saugumo nuostatos tam, kad būtų galima apsaugoti pažeidžiamus tam tikrus gyventojų e, grupės. Ir čia vėlgi sustiprintos nuostatos susijusios su informacija vartotojams, reklama, ženklinimu. Bet e, šiaip jau dabar e, reglamente vis dėlto tos nuostatos yra, jos sustiprintos ir todėl aš nematau, kad čia reikėtų jas prieštarauti. Dabar dėl tų kūdikių mišinėlių ir mišinėlių vartojamų vėlesniais e, mėnesiais. Tai čia dabar laikomasi vėlgi e, siūloma e, šių, šių prieštaravimų autorius siūlo tiesiog nuostatas, kad reikėtų ištis propaguoti maitinimą krūtimi, tačiau vėlgi būtų uh, savotiškai diskriminuojamos moteris, motinos, kurios, sakykime, negali maitinti ir panašiai. Tad e, dabar manyčiau, kad vėlgi e, tai, ką siūlo e, autorius, atrodo tikrai mm, neproduktyvu. Dabar pagal deleguotusius aktus numatoma vėlgi jeigu dabar būtų numatoma daugiau e, šiaip jau tam tikrų apribojimų, apribojimų dėl, sakykime, dirbtinio maisto, dirbtinio maisto, dirbtinių mišinėlių panaudojimo, e, tai yra svarbu tik tai, kad būtų tinkamai tokie produktai e, ženklinami tinkamai. Toliau. Dabar dėl produktų skirtų gydimo procesams ir e, kartu javainių mišinėlių. Tai man atrodo, kad e, iš tikrųjų tie prieštaravimai tikrai labai jau nepagristi čia vėlgi reikia, nepalyginami e, vis dėlto visi reglamento straipsniai ir dabar vėlgi, kai autorius reikalauja uh, šiaip jau nulinio, nulinės tolerancijos, sakykime, kalbant apie pesticidų, pesticidų likučius, tai tai jau yra įtvirtinta. Bet, bet kita vertus, pesticidų likučių gali būti ir motinos natūraliame piene. Ir dabar tai, ką autorius siūlo, tai iš tikrųjų būtų neįmanoma konkrečiai įgyvendinti. E, tai nerealistiška. Be to reikia priminti, kad e, javainių mišinėliai tai iš tikrųjų e, reglamentuojami reglamentuojami mytybos produktai, ten yra reglamentuojamas cukraus kiekis ir riebiųjų rūkščių kiekis. E, komitologijos procesas šiuo požiūriu nėra aiškesnis ir reikia tik tai pabrėžti, kad dėl tų deleguotųjų aktų vis dėlto sutarė komisija, valstybių narių ekspertai, aš tą norėjau priminti. Tad e, taip, jeigu norit šiaip jau tikrai pažaboti mm, mm, būtent kūdikių mišinėlių, įmonės, tai taip, tie prieštaravimai tam ir skirti, bet kita vertus nereikėtų pamiršti ir motinas, tėvus, motinas, kurios e, ne visada ten turi laiko pačios ruošti būtent e, tokius e, mišinėlius ir panašiai. Tad aš vis dėlto išdėščiau priežastis, dėl kurių nepritariu šitiems trims prieštaravimams. Labai ačiū, ponia Skaldemosi. Labai ačiū. Labai ačiū už tai, kad pakomentavo tuos tris prieštaravimus. Aš kartu su ponia Sabo iš socialdemokratų e, frakcijos mes 2006-aisiais dirbom panašių klausimų. Ir mes savo frakcijoje rekomenduojam vis dėlto e, E, pritarti dviems iš trijų prieštaravimų. Ir vienas tas prieštaravimas tai dėl būtent pakaitinių, pakaitinių e, mišinėlių. Ir čia sutinkam su tuo, kad reikėtų labai atsargiai elgti su reklama, kartu su ženklinimu ant etikečių pateikiama informacija Tiesiog labai svarbu, kad būtų pateikta tinkama informacija vartotojams. Kalbant apie pažeidžiamas gyventojų grupės, kaip antai e, kūdikių grupė, tai labai e, griežti turėtų būti reklamos ir ženklinimo reikalavim, reikalavimai. Todėl tai, kas e, siūlo, Ma čia tam galima pritarti, bet kita vertus reikėtų numatyti galimybę valstybėms, valstybėms narėms nustatyti e, reikalavimus, tai yra e, reklamos reikalavimus. Dabar nepritarėm prieštaravimui dėl maistui skirtam gydimo tikslams, tačiau e, pritarėm e, trečiam prieštaravimui, nes man atrodo tikrai būtų netinkama, jei Europos Sąjunga E, galėtų pritarti tam, kad vaikų mišinėlių, kūdikių mišinėliuose būtų leidžiama iki 30 procentų cukraus e, elementų. Tai iš tikrųjų sukur, sukurtų idealias sąlygas vaikams mm, nutukti. Tad e, aš manyčiau, kad tas 30 procentų atsirado todėl, kad e, EFSA neturėjo progos vis dėlto peržiūrėti, e, peržiūrėti šitų dalykų, bet man atrodo, kad tikrai netinkamai e, čia pasirinkta leisti tokį didelį procentą cukraus. Ir todėl mes galėtume pritarti tokiam prieštaravimui. Mūsų socialistų frakcija uh, tam e, trečiai šitai, trečiajam prieštaravimui pritarė. Bet mes toliau tikimės e, gero to klausimo aptarimo sausio mėnesį. Ačiū, ponas Elimovič. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu su mūsų šešėlinės pranešėjos Frederikės Rys vardu, ji negali dalyvauti ir ji buvo pranešėja prieš pustrečių metų, kai buvo priimtas buvęs reglamentas su, nuomonėm, su nuostatomis. Dabar bendro pobūdžio pastabos. Šešėlinė pranešėja Frederikė Rys mano, kad čia reikėtų kalbėti ne apie reglament, prieštaravimus reglamentui, bet apie viso to reglamento tiesiog pertvarkymą. Nes tas reglamentas uh, buvo priimtas 13 metais ir pradės įgalioti 16 metais. Dabar čia. Dabar e, šešėlinės pranešėjos vardu aš vėlgi pakartosiu šiaip jau kalbą, kurią, buvo, kurią pasakė Šlytė Rivasi ir čia cituoju. Mes pritarėm tam, kad tekste atsirado atsargumo principas, tačiau reikia numatyti specifines taisyklės numatytas nanomedžiagoms ir griežtesnės taisyklės reklamai, nes labai svarbu neklaidinti vartotojų ir todėl mes balsuosim už šitą tekstą. Tai buvo pasakyta per plenarinę sesiją. Čia turbūt dėl politinių priežasčių žalieji pakeitė savo poziciją ir dabar pasisako už vien tai, kad kūdikiai būtų daugiausia maitinami e, krūtimi, net ir po šešių mėnesių, kaip kad rekomenduoja pasaulio sveikatos organizacija. Bet mes, liberalai, iš tikrųjų pasisakom prieš moterų, mm, motinų pasirinkimo galimybę, nes ne visos motinos gali maitinti krūtim, nes dėl profesinių priež... darbo priežasčių. Toliau, dabar detaliau. Pirmas prieštaravimas - kūdikių mišinėliai ir vėlesnių mėnesių mišinėliai. Žalieji perša minti, kad atsiras, kad būtent e, jeigu pritartume reglamentui, tai tada tas reglamentas skirstusi su pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Bet kita vertus valstybės narės jau de, dešimtmečius e, vadovavėsi pasaulio sveikatos organizacijos e, rekomendacijų. Čia nieko, nieko keista nėra. Toliau antra kad dabar norima labiau riboti reklamą, ypač mm, vėlgi reklamą, bet e, taip skirta kūdikių mišinėlėms e, per 6-12 mėnesių, bet dabar e, buvo balsuota prieš tokį, tokį mm, pakeitimo siūlymą savo laiku, nes buvo, buvo pasakyta, kad tai būtų sukurta mm, netinkama konkurencija. Toliau, dėl pesticidų liekanų, tai priminsiu, kad e, mūsų taisyklės yra pačios griežčiausios pasaulyje. 0,1 procentas kilogramui, o dabar rezoliucijoje reikalaujama nulinio tiesiog nulinio procento, bet tai visiškai nerealistiška, nes mes juk žinom, kad e, tiesiog aplinka gali būti užteršta ir pesticidai nori nenori pakliūva į tam tikrus produktus. Tad e, Tad e, čia šiuo atveju iš tikrųjų mes pritarėm tam, kad EFSA tiesiog peržiūrėtų, peržiūrėtų dabartinį tokių pesticidų mm, likučių sąrašą. Ir paskutinė, paskutinis prieštaravimas. Čia mes kalbam apie ne vartotojus, bet pacientus, kartais labai jauno amžiaus, su chroniškomis lygomis. Čia dabar siūloma patikslinti nuostatas e, susijusias su informavimu ir, e, griež, ir kartu reklama. Bet ir čia dabar reikalaujama, kad informacija būtų vien tik tai mokslinė, kad nebūtų reklamos. Ir e, šitų rezoliucijų autorius siūlo uh, pakeisti reglamentą, bet mes e, išdėstėm savo priežastis ir frakcijos vardu siūlom atmesti visus tuos tris prieštaravimus. Ačiū. Pone Godin. Pone Godin. Trys prieštaravimai, kurios patikė ponas Tayloras dėl vaikų mišinių, kelios svarbus klausimus, ypač dėl pesticidų buvimo šiuose produktuose ir dėl ženklininkumo ir skaidrumo. Reikia motinams užtikrinti ko geresnės e, galimybės e, maitinti kūdikius per pirmos šešis mėnesius. Na, o na, didelė našta gali kenkti pramonę. Taigi, taigi e, dėl moterų maitinimo krūtimi Aš manau, kad e, yra e, problema dėl rinkos alternatyviems produktams. Komisijos deleguotasis aktas yra e, keliantis abejonių dėl kai kurių formulačių. Tačiau, aišku, E, pesticidų buvimas, aišku, yra problema. Kiniškai modifikuotus produktus taip pat reikėtų įtraukti. Kitos, kitos medžiagos gali turėti pasiekmių vaikų vystimuisi. Tačiau ne visi šie veiksniai yra problematiški, ne, ne, ne visi, visų veikimas yra įrodytas. Todėl mes norėtume, kad būtų paskelbti visi duomenės apie tos. O kai dėl grūdinių maisto produktų, tai mums nerima kelia e, cukraus problema, cukrus, e, mes pritartume, kad būtų laikomasi PSO rekomendacijų. Taip pat pritarame pranešėjai dėl tos idėjos kad medicinės paskirties maisto produktai nebūtų reklamuojami. Taigi pritarime daugeliui pono Tayloro išsakytams aspektams, tačiau reikia dar suderinti šią bendrą poziciją dėl visų šių trijų tekstų. Ačiū, pana Gardinė. Ačiū. Pabandysiu labai greitai. klausantis kolegų, kurie pateikė šios tris prieštaravimus ir pateikė rimtų argumentų jiems. Tai nežinau dabar, ar tie kolegos sekė praeitos kadencijos darbą, ko rezultatas buvo dokumentai, būtent kurie egzistuoja, būtent dėl šių nerima keliančių dalykų ir buvo dirbama. Tai tas darbas truko labai ilgai, daugiau kaip du metus. Viskas nebuvo improvizacija. Mes labai daug dirbame, kad gautume patenkinamą rezultatą, kad būtų atsižvelgiama į vyrius nuogastavimus. Aš atrodo, dabar vėl tarsi grįžtame laike, grįžtame į pirmąją, lang, pirmąjį langelį, tačiau visos šios problemos jau buvo išanalizuotas, jas buvo atsižvelgta ir rezultatas yra optimalus. Buvo bandoma būtent reaguoti į šios nuogastavimus. Kolega sakė, kad valstybės narės turi turėti galimybę numatyti papildomus apribojimus reklamai. Na, bet tai jau yra numatyta. Tai yra leidžiama valstybės narės, gali iš tiesų taikyti papildomus apribojimus reklamai. Reklama gali būti dedama tik į specializuotus žurnalus, dėl vieno papildomo maisto papildo jau taip pat diskutuota buvo daug. E, dėl jo viešoje nuomonė yra gana pozityvi. Praeitėje buvo leidžiama sonoriškai naudoti e, sintetinį šitą priedą, tačiau taip atsirado e, konkurencinis trūkumas toms įmonėms, kurios nenaudoja jo. Taigi mes norime užtikrinti, kad nebūtų nepelnytų pranašumų rinkoje. Būtų labai gaila, jeigu, jeigu visi šie trys e, prieštaravimai būtų patvirtinti, nes e, tos visus pasiūlymus labai rimtai rengėme ir analizavome ir jeigu dabar vėl viską iš pradžių pradėsime, tai bus labai gaila to darbo, kur dirbome du metus ir sukurtume teisinį neiškumą, kuris būtų labai žalingas ne tik šiam sektoriui, E, svarbu atminti taip pat ir darbo vietas ir taip toliau, bet ir vartotojai taip pat daugiau nebegalėtų naudotis e, tą apsaugą, kurio užtikrina reglamentas, nes jis užtikrina geresnį apsaugą negu anksčiau. Neužtikrinama, kad visi nuogastavimai, kurie reiškiami čia šiuose e, prieštaravimuose, tai jie buvo skrupulingai aptarti ir detaliai aptarti rengiant reglamentą. Tai prašau, prašom neteikti šių nu, prieštaravimų, pane Džentylė. Ačiū. Aš noriu pasisakyti kaip profesionalė, nes aš esu pediatrė išsilavinimo. Na, dabar aš nedirbu šio darbo, tačiau mano patirtis leidžia man teikti, kad aš pritarčiau bendrai socialistų ir demokratų frakcijos nuomonė. Aš perskaičiau tuos prieštaravimus Galvojau apie juos visų straipsnių, kurie minimi dokumente kontekste. Ir daugelis problemų yra svarios, jos nusipelno dėmesio be jokios abejonės maitinimas krūtimi yra geriausias sprendimas. Taš, ir kiekviena moteris, aišku, turėtų, tai turėtų, e, tai galvoje e, tos gražiausios patirties pasaulyje prasme. Tačiau yra daug atvejų, kai moteris negali maitinti krūtimi. Ir norėčiau pritarti kolegų komentarams apie tai, kaip žmonėms tenka organizuoti savo gyvenimą. Turim galvoje, kokį gerbuvį mes sugebama žmonėms užtikrinti, kaip bendrovės sugeba organizuoti žmonių gyvenimą. ir dabartinė e, situacija, turint galvoje motinystės, teisės atostogas, na aišku, čia ne vieta apie tai kalbėti, bet apie tai reikia kalbėti kažkur kitur, galbūt. Aš norėčiau, kad valstybės narės būtų skatinamos kurti politiką, kuri leistų moteriams lengviau maitinti krūtimi. Aš nenoriu teikti kažkokių tai demagoginių argumentų dėl e, maitinimo krūtimi pranašumų palyginti su dirbtiniu maistu. Tai galų galia yra mokslinių diskusijų objektas, tačiau turėtume vengti situaciją E, kuomet vienam sprendimui teikiama pirmenybė palyginti su kitu. E, galvodama apie savo šalį, tai dažnai stebiuosi, kaip Italijos e, ligoninės gauna nemokamus mišinių pavyzdžius iš, iš įmonių. Čia yra dalykai, kurie nusipelno dėmesio. Aišku, mes nenorime, kad žmonės bereikalo naudotų alternatyvas motinos pienui. Man atrodo, pirmininkas jau toj paleis plaktuką į mane, tai aš čia gal ir baigsiu. Tačiau, man atrodo, reikėtų šiek tiek daugiau laiko pagalvoti apie šios klausimus prieš primant galutinį sprendimą. Planas Eik. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką dėl tų trijų pono Tayloro prieštaravimų, kalbant apie kūdikių maistą ir tolesnio maitinio mišinius, e, kalbant apie tai, kad jose gali būti daug cukraus. Mano sesuo ir mano e, svainis yra neurologai ir jie sako, kad jei vaikai valgo maistą, kuriame daug cukraus, jų e, neuronų jungtis vaikų smegenyse sukelia pozityvų stimulą ir kiekvieną kartą, kai jie gauna cukraus bet kokią formą, sukuriama sukuriama dar viena neuroninė jungtis. Ir tuomet, jeigu vaikai naudoja daug cukraus, tai tiesiog atsiranda cukraus e, priklausomybės karta. Ir žinome, kokį poveikį tokia dieta turi sveikatai. Taigi akivaizdu, kad maisto pramonė iš esmės kūrė e, kartą priklausomą nuo cukraus. Tai yra labai neatsakinga, netgi nusikaltėliška. Ačiū toliau, toliau pane Melior. Ačiū pirmininkė. Galiu tiesiai pratesti ankstesnę mintį, nors taip dogmatiškai, kaip panas Sekas, nekalbėčiau, tačiau turiu pasakyti, kad jeigu pažvelgsime į nemažus skirtumus e, e, tarp PSO rekomendacijos 10 procentų ir čia šiame reglamente 30 procentų. Tai aš norėčiau paklausti komisijos, ar jūs žinote PSO rekomendaciją, kodėl toks skirtumas didžiulis, turime būti atsargesni ypač. Kalbama apie tai, kokį maistą duodame vaikams. Aš manau, kad šie cukraus normos yra per didelis. Antras klausimas komisijai nulinės tolerancijos e, pesticidų liekanamas principas. Pažvelkime į kokį pasaulį, kokiame pasaulyme gyvenime. Ar įmanoma tokį principą laikytis e, šiuo metu? Turime labai atidžiai atsižvelgti į tai, kokių tikslų galime pasiekti ir kokių ne. Pane Zomer. Labai ačiū. Tiesą sakant, aš nesu įtikinta žaliųjų pateiktų argumentų. Man atrodo, kad tie prieštaravimai yra totaliai ideologiniai savo prigimtimi. Aš norėčiau, kad motinos, aišku, maitintų savo kūdikius krūtimi. Aš savo vaikus taip pat maitinau pusę metų, bet ateina laikas, kai nebegali to daryti ir reikia perėti prie kitokio maisto. Aš tuo metu nedirbau, bet Ir aš turėjau daug e, draugų, kurie turėjo dirbti ir turėjo pratinti kūdikius prie kitokio maisto, nes maitinti krūtinį tiesiog nebuvo įmanoma tokia tikrovė, dėl to tie produktai ir egzistuoja. Ir jeigu pažvelgsime į komisijos reaguotojo akto projektą, tai jie sako taip pat taip, kad motinos maistas yra geriausias maistas kūdikiai ir jie kalba apie reklamą tų mišinių, tas reklama yra ribojama, vartotojai turi galėti skirti tą skirtumus tarp pradinio, tolesnio maitinimo mišinių ir grūdinių maisto produktų kūdikiams. Taigi informacijos yra daug, kuri pabrėžia e, motinos pieno naudą. Ir to nepamirškime, jeigu pažvelgsime apie reklamą dėl tolesniems maitinimo mišiniams, tai komisijos ta reklama yra ribojama, ji gali būti talpinama tik tai medicinos ir specializuotos e, leidiniuose. Nemanau, kad reikia visiškai tai drausti. Aišku, tėvai neskaito tokių leidinių, tai yra specialistams skirti leidiniai. kur tokia reklama leidžiama. O tos produktus paskirti gali tik tai medikai. Tai nemanau, kad čia jau bereikia apie tai kalbėti toliau taip pat turime e, neprieštarauti mūsų kitiems reglamentams e, dėl sveikatos ieškinių reglamento, pavyzdžiui, tai tokias taisyklės jau turime, negalime pereiti į pasaulį, kuriame tokių e, taisyklių nebūtų. E, sakoma, kad valstybės narės gali taikyti griežtesnės e, taisyklės, jeigu jos mano, kad tai būtina. Tai aš net nesuprantu, kam reikalingi šie prieštaravimai. PSO e, e, rekomendacija yra rekomendacija. Ir ne, yra daug PSO rekomendacijų, kurios netitinka ekspertų ir valstybių narių ekspertų e, rekomendacijų. Turime Europos maisto saugos organizaciją, kuri savo rekomendacijas teikia. O PSO rekomendacija dėl cukraus taip pat gali būti rekomendacijų. Taip pat kritikuotina, nes kūnui apskritai cukraus nereikia, jis gali išgyventi ir be jo, todėl ne komisija vaikus pripratina prie cukraus, o senelė ir senelės, aš tai nekartą esu mačiusi. Turime Vokietijos asociaciją E, moks, maisto asociacija, tai yra mokslininkų organizacija, kuri pataria politikams ir Vokietijos asociacija mano, kad PSO rekomendacija yra kritikuotina. Maksimalus 5 procentų kasdienės energijos kiekio e, apribojimas yra labai silpnas mokslinė prasme. Nemanau, kad reikia aklai priimti tos PSO rekomendacijas. Toliau PSO rekomendacijos nekalba apie cukrų, kuris natūraliai yra maiste, tai yra laktozė ir fruktozė. Todėl rybinės vertės tam tikrų prasme ir klaidina. Komisija mini tinkamą amžių tokiams e, tolesnio maitinimo mišiniams. Ir čia aiškiai pasakyta, kad čia nėra kūdikiams. Tai aš pritariu ir šiam prieštaravimui. Manau, kad turime taisyklės ir nuostatos kūdikių pradiniam ir tolesniam e, tolesnio maitinimo mišiniams, jeigu norime eiti dar toliau, tai tikrai perteklinis reguliavimas, nes ir taip turime puikiai veikiančias taisyklės. Faktas, kad motinos pienas yra visada geriausias kūdikiams, tai ta informacija visada teikiama ant tokių produktų, ko dar mes norime. Skleisti informaciją tarp tėvų ir medikų, na, visi tai puikiai žino ir taip. Galbūt geriau reikėtų daugiau kalbėti apie alkoholio žalą suaugusiems. Na, kaip ten bebūtų, yra moterų, kurios negali maitinti kūdikių pačios ir per tokius prieštaravimus pirštais rodyti į tokias moteris negalima, jo negalima versti tiesiog jaustis kaltomis dėl to, kad joms gyvenimas neleidžia kūdikiu maitinti. Elnök úr, köszönöm a szót. Én egy kérdést... Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą. Kai kuriame teisės aktus, kai reglamentuojame įvairius klausimus, na, kai šis teisės aktas buvo patvirtintas, aš nebuvau parlamento nariu, Tačiau klausimas yra, kas yra apibriešta kaip e, reklamavimas, e, kalbant apie vaikams skirtus mišinius. Turime faktų, turime duomenų. Ir jeigu tie faktai ir duomenys žiniasklaidoje pateikiami objektyviai, ir jeigu tai yra objektyvus duomenys, tai ar tai yra laikoma reklama? Nes jeigu taip, Ir jeigu norime tai uždrausti, jeigu norime uždrausti, kad būtų teikiama tokia informacija, tai praktiškai mes uždraudžiame visą produktą, patį produktą, nes potencialus vartotojas negaus jam ar jai reikalingos informacijos, taigi tai yra netiesioginis produktų draudimas. Ir jeigu esama tokių pareiškimų susijusių su sveikata, jeigu teigiama, kad sveikatai viena ar kita yra geriau. E, e, jeigu teigiama, kad mišinys yra geriau nei motinos pienas, tai suprantama, tokį produktą reikėtų uždrausti. Tai, bet, bet šiaip, jeigu draudžiame informaciją apie produktą, tai netiesiogiai uždraudžiame patį produktą. Dėkuoju, norėčiau pritarti kolegoms Grosted, Gardinį ir Somer. Nekalbėsiu apie detalės, jos jau puikiai tai padarė. Aš e, esu viena iš aštuonių vaikų ir turbūt mano mama būtų seniai pasmerkta už tai, kad kai buvome šešių mėnesių, mama dėdavo į gėrimus cukraus dėdavo cukraus į arbatą ir tikriausiai mus nepasterizuotų pienų girdė ir kaipgi čia dabar aš užaugau, ar jau taip blogai. Klausydamasi tokių e, kalbų nerimauju dėl tam tikro diktato tų, kurie turi konkrečias pažiūras. Aš irgi turiu keturis vaikus ir visus keturis maitinau krūtimi ir maitinau ir dvynius krūtimi. Aš didžiuojuosi tuo, tačiau Tai nelengva. Tie, kurie sako, kad žindimas krūtimi yra geriausia, akivaizdu nežino, kas tai yra, nežino, kaip tai sunku. Šis komitetas turi išnagrinėti deleguotusius aktus, taip kaip jie yra parašyti, ir išnagrinėti, ar jie atitinka tikslą. Norėčiau priminti Jums, kad jie atitinka tikslą, nes kita šios diskusijos dalis galėtų per, būti perkelta kit, kitą laiką. Pritariu kolegoms, kurie atmeta daugumą e, žaliųjų išsakytų argumentų, aš tikrai su visa pagarba žaliesiems Galiu pasakyti, kad jeigu motinos klausytųsi tokios diskusijos, Tai e, tikrai, jeigu mes norėtume padidinti jų nerimą, tai sakyčiau, kad jau tai padarėme. Žinau pati, kai buvau jauna motina, labai lengva tai padaryti. Atsiprašau, ponė Taylorai, kad e, per vėlai atvykau, bet jūs kalbėjote apie reklamą ir teigiate, kad motinos arba tėvai nepriima sprendimų. Na, mes turėtume gerbti žmonių gebėjimą skaityti ir išsiaiškinti tą informaciją. Ir gal mano motinai labai pasisekė, kad tuo metu, kai aš augau, nebuvo tokio reglamento ir niekas ne, nesakė, kad negalima dėti cukraus į maisto buteliuką vaikams. Svarbiausia kad reikėtų pritarti komisijos darbui, kurį daro dėl motinų, tėvų ir vaikų, o ne atmesti tą darbą. Ačiū, na, o dabar išklausykime komisijos, nes buvo ir komisijai skirtų klausimų, taigi žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti, ačiū už įdomią gyvą diskusiją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti tai, kad komisija pritarė e, mokslininkų užsakytai nuomoniai, kad krūties pienas yra pats geriausias dalykas sveikiams kūdikiams. Komisija pritarė tam ir dabar norėčiau paminėti keletą iniciatyvų šioje srityje. Mes teikiame parmą valstybėms narėms įgyvendinant 2014-2020 metų planą kovojant su vaikų nutukimu yra parengtas pilotinis projektas, kuris vadinasi Sveiki kartu, kad būtų skatinamas kūdikių maitinimas krūtimi. Taip pat es kartu su besivystančiomis šalimis kaip nurodyta komisijos komunikate dėl ES politikos e, stiprinant e, kūdikių mytybą. Norėčiau pasakyti, kad kiek, nepaisant viso to, e, kiekviena moteris turi teisę pasirinkti, jį maitins krūtime ar ne, todėl pritarėme jums dėl to, kad galiausiai tai yra asmeninis sprendimas o ES atsakomybė pagal savo kompetenciją yra visų pirma užtikrinti, kad tas pasirinkimas, tam pasirinkimui nedarytų neigiamos įtakos išorės veiksniai, kitaip sakant, kad nebūtų tėvams ir rūpintojams suteikiama netinkama, neteisinga informacija. Ir jeigu motina nutarė, nutarė ne, maitinti kūdikio krūtimi, kad būtų alternatyvios alternatyvus maistas, kuris galėtų užtikrinti vaiko augimą. Šiuo e, metu mes parengėme delegu, deleguotąjį reglamentą. Ir tie deleguotieji reglamentai remiasi EPSOS naujausią mokslinę informaciją vyko konsultacijos su valstybėmis narimis ir su visomis suinteresuotomis šalimis, keletą žodžių apie tai. Teikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, pastebėjome, kad nurodyta, jog trūksta skaidrumo, bet norėtume pasakyti, kad konsultacijos vyko su visomis suinteresuotomis šalimis, tame tarpe NVO. Komisija dirbo kaip galėdama skaidriau. Prisidėjo nevyriausybinės organizacijos ir dabar tekste yra įtvirtintos vartotojų apsaugos priemonės ir aš esu įstikinusi, kad ir nevyriausybinio organizacijų atstovai dalyvauja ir galėtų tai patvirtinti. Imta, imtasi priemonių dėl vartotojų apsaugos, dėl paramos maitinimui krūtimi, taigi dėl kūdikiams skirtų mišinių mes norime, kad būtų atskirtas kūdikių pradinio ir tolesnio maitinimo mišiniai, dėl specialios medicininės paskirties maisto produktų kūdikiams, kad jie taip pat būtų atskirti nuo mišinių, kaip teigia ponia Grostet. Matome, kad pasiūlymuose dėl rezoliucijų vėl kalbama apie tuos dalykus, dėl kurių susitarė ir parlamentas, ir taryba, ir komisija, kai e, aptarė bazinį reglamentą. Turbūt pritarsite man, kad priimdama deleguotusius aktus, komisija turi atsižvelgti į parlamento ir tarybos išsakytą nuomonę. Priešingų atveju jį viršytų savo įgaliojimus. Pavyzdžiui, prašymas dėl tolesnio maitinimo mišinių, kad jie būtų, su jais būtų elgiamas taip pat kaip su kūdikiu pradiniais, pradinio maitinimo mišiniais. Tai parlamentas aiškiai su balsavimu išsakė savo nuomonę. Dėl reklamos tiesa, kad maisto saugos agentūra pažymėjo, kad tolesnio maitinimo mišinio sudėtis turėtų būti panaši į kūdikių pradinio maitinimo mišinį. Taigi yra nurodyti reikalavimai mišinių sudėčiai, tačiau nereikėtų užmiršti, kad šie du produktai atlieka skirtingą vaidmenį kūdikių mytyboje. Mūsų požiūrio logika tokia. Kūdikių mišinys yra tas mišinys, kuris yra duodamas vietoje krūties pieno. Bet kai kalbame apie tolesnio maitinimo mišinius ir kitokį maistą skirtą kūdikiams, e, kuris yra duodamas po keturių ar šešių mėnesių amžiaus, kai prasideda papildomas maitinimas, tai e, turėtume atsižvelgti į tai, kad kūdikiams galima duoti ir kitokį maistą ir reikėtų taip pat nurodyti etiketėse e, atitinkamas nuostatas. Ir tėvai gali, pavyzdžiui, rinktis ir įprastus maisto produktus, kurie gali būti netinkami vaikams, jeigu jų sudėtis yra e, tokia, kokia yra nerekomenduojama. Pavyzdžiui, gali duoti karvės pieną vaikams. Taip pat tą patį reikėtų paminėti ir apie ženklinimą. Dėl dabar jau yra e, uždrausta e, teikti pareiškimus dėl kūdikio pradinio maitinimo mišinių. E, puikiai žinoma, kad galima pasisakyti, galima teikti pareiškimus tik tai tuo met, jeigu jie remiasi mokslinė informacija ir jeigu neklaidina vartotojų. Taigi atsiras galimybė dar aptarti šį klausimą ateityje. O dabar keletą žodžių apie DHA apie e, privalomą e, papildymą DHA. Teikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, EPSO, EPSOS rekomendacijos paminėtos tik iš dalies. E, dalies EPS išsakytos nuomonės trūksta. Yra vienoje dalyje rašoma, apie galimą DHA poveikį ir daroma išvada, kad regis yra e, išmintinga dėti DHA panašiomis sudėtimis, kaip yra dedama į pirminio maitinimo mišinius. Ir tai šiuo požiūriu remiamasi moksliniais duomenimis. Taigi tai galima daryti tik tuo met, kai yra saugu ir kai yra aiški nauda kūdikiams. DHA yra naudinga, priešingą atveju nebūtų rekomenduota. Ta pati e, būtų galima pasakyti ir apie tai, kad Tai yra nurodyta mokslinėse rekomendacijose. Keletą žodžių apie pesticidus. Deleguotieji reglamentai. De, deleguotose reglamentuose visiškai netoleruojama pesticidų vartojimas, tai yra 0,01 e, kilogramui ir tokiu būdu pasitelkiamas atsargos principas. Europos maisto saugos institucija turėtų atnaujinti duomenis turėjo padaryti tai lapkričio mėnesį ir išsameu įvertinti šios klausimus, kad būtų įvertintas pesticidų vaidmuo atsižvelgiant į naujausius mokslinius atradimus. Taigi 2014 m. spalio mėnesį tai turėjo būti padaryta, tačiau ETSA negalėjo atlikti šio darbo laiku ir dėl to nebuvo galima priimti deleguotojų aktų tos pačios griežtos nuostatos yra taikomas maistui e, e, specialiosios medicinės paskirties maisto produktams. Dėl cukraus buvo perkeltos tos pačios nuostatos, kurios šiuo metu yra taikomos Mes suprantame, kad reikėtų peržiūrėti šių produktų sudėtį, tačiau negalima reikalauti EPSOS pateikti mokslinės rekomendacijos per nustatytą laiką. Tai yra 2015 m. Liepos mėnesį. Kaip žinote, EPSOS galimybės yra ribotos ir paskutinius trejus metus EPSA dirbo. E, dėl įvairių klausimų, dėl maisto, dėl sport, sportininkų vartojimo maisto ir kitokių rūšių maisto. Taigi, kaip matote, suinteresuotieji subjektai atsakė užduotus klausimus ir kai pabaigsime šį procesą, pateiksime informaciją EFSA ir pradėsime peržiūrėti nuostatas. Norėčiau Jums priminti, kad Jeigu deleguotieji reglamentai nebus patvirtinti, tai reiškia, kad dabartinės nuostatos ir toliau galios. Mūsų nuomonė, prieštaravimas niekaip nepagerins situacijos, lygin dabartinės situacijos, tai tik sulėtins peržiūros procesą ir mokslinės informacijos atnaujinimo procesą. Dabar yra pasiekta tam tikros pažangos dėl pesticidų ir labai greitai tai bus padaryta dėl cukraus. Ir mums reikėtų palaukti balsavimo plenarinėje sesijoje, toliau komisija viduje turės aptarti, toles, aptarti tolesnius veiksmus ir jeigu kai kurie prašymai reikalaus esminių pokyčių, tai, tai reikš, kad mes turėsime atlikti ir poveikio vertinimą. Kitaip sakant, naujos nuostatos bus patvirtintos dar vėliau. Ačiū. Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis, padarys, atsakysime juos ir techninių lygmenių. Ačiū. Na, nežinau, ar ponė Teilorai norėtumėte sureaguoti, dabar jau laiko nedaug yra likę. Na, labai greitai, prašau, vieną minutę jums. Na, minutė. Įdomu, kuo yra kaltinami žalieji bet niekada nebuvau dar pavadintas e, krūtų policijos atstovu. Ir aš tikrai neprieštarauju kūdikių maitinimui mišiniais, patys tėvai gali priimti sprendimą, kaip maitinti kūdikius, tai yra jų sprendimas tapau politiku todėl, kad norėjau visą laiką pagerinti gyvenimą savo rinkiminėje apygardoje, kurioje, kuriai atstovauju. Būtent to ir siekiu, kad kūdikiai būtų maitinami kuo geriau. Suprantama, niekas nediskutuoja dėl to, kad e, krūties pienas yra geriausias, tačiau lab, nepakankamai vaikų yra maitinami krūtimi. Tai reiškia, kad reikalingos tokios nuostatos, kurios padėtų kūdikiams gauti kuo geresnį maistą. E, ir jeigu mes leidžiame reklamuoti kūdikio mytybai skirtus mišinius, tai reklamuojame, žaidžiame kūdikių sveikata ir ruošiame vaikus nutukimai. Dėl tėvų gebėjimo skaityti, tai manau, kad lobizmas ir reklama yra skirta tam, kad būtų galima užsikovoti kuo geresnę rinkos dalį. Ačiū. Envi komitete balsuosime sausio 14 dieną ir jeigu rezoliucija bus patvirtinta sausio mėnesį, tai vėliau bus balsuojama ir plenarinėje sesijoje. Na, o dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimų. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisija dėl nusikaltimų gyvajai gamtai. Ir iš karto suteikiu žodį komisijai. Prašau jūsų pristatyti šį klausimą. Labadiena po pietų, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Nusikaltimai gyvai gamtai ir priekyba e, gyvūnais neteisėta priekyba iš tikrųjų nauji, nėra nauji reiškiniai, tačiau jų apimtis labai smarkiai pasikeitė per pastaruosius metus. Turiu galvoj ne vien tik tai e, tam tikrų gyvūnų rūšis, kurios turi simbolinę vertę, Tačiau kalbam apie tokią priekybą ir nusikaltimus kaip kliūtis e, ūkiui e, plėstis ir kalbam apie nus, organizuotą nusikalstamumą. Todėl labai gerai, kad parlamentas didelį dėmesį skiria šiam klausimui. Mes prismenam jūsų rezoliuciją, kuri dar buvo primta 2014 metais sausį ir kartu prisimenam jūsų laišką, kurį jūs pasiuntėt komisijos nariui vėlai, e, kai jis pradėjo eiti naujas pareigas. Nemažai pasirašė jūsų tą laišką. Tad iš tikrųjų aukščiausių politinių lygių skiriama šiam klausimui dėmesys ir 15 metų Liepą jungtinėse tautose buvo e, tie klausimai aptarinėjami per e, rezoliuciją kartu apie tai kalbėjo ir didžiojo, didžiojo septyneto vadovai, būtent apie kovą su, su neteisėta priekyba laukiniais gyvūnais. Na ir komisija dabar atlieka paruošiamuosius teisėkuros darbus ir mes galėsim priimti veiksmų planą skirtą gyvai gamtai 16 metų kovo 3. Klausimas iš tikrųjų susijęs su daugybė kitų, daugybės ryčių ir todėl tą klausimą reikėtų pasižiūrėti iš skirtingų pozicijų. Todėl mes aplinkosaugos generalinis direktoratas glaudžiai dirbam su kitais komisijos e, direktoratais, kaip vidaus reikalų, vystimosi e, ir kitais. Mes e, didžiausią dėmesį skirsim trims prioritetams. Pirmiausia, prevencija. E, prevencija ir priežastis, dėl kurių prekiaujama e, gyvūnais, kova su organizuotu nusikal, nusikalstamumu, numatant veiksmingesnės sankcijas. Kartu mes stiprinsim bendradarbiavimą su pasauliniais partneriais. Tokie, tokį, e, būtent ypač e, tok, labiausiai nuo tų reiškinių kenčiančiomis valstybėmis, tranzito šalimis. Dabar mes jau darėm, davėm tam, suteikėm tam tikrų minčių mm, Niderlandams, kurie pirmininkaus taryboje, e, svarstom mm, tarybos išvadų projektą ir tikimės Europos parlamento paramos. Tai dabar vyksta paruošiamieji darbai susijęs su veiksmų planu. Kartu mes dirbam ir e, kituose frontuose. Ir čia pateiksiu porą pavyzdžių. Pirmiausia, SITES yra nuolatinis komitetas, kuris e, dabar greitai, sus, kuris nuolat sus, sus, susitinka ir per ateinantį sustikimą jie peržiūrės valstybių narių planus. Europos komisija, aišku, užtikrins, kad valstybių narių veiksmų planai būtų įgyvendinti. Jei ne, tai mes, mes tikrai būsim pasirengę sustabdyti priekybą su trečiosiomis šalimis. Antra, nuolat ryšius palaikom su JAV kolegomis, tiesiog ieškodami būdų, kaip būtų galima sustiprinti bendratarbiavimą. Antai, nustatant e, prioritetinės šalis, kuriuose būtų galima imtis diplomatinių žingsnių. Antai, Laose praėjusiais metais ėmėmės tam tikrų demaršo veiksmų ir per kuriuos vėlgi pasakojom tai, ko mes siekiam. Tad um, trumpai tariant, veiksmų planas jau, uh, jau darbai vyksta ir mes uh, pristatysim jį 16 metų pirmame ketvirtyje. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar pradėkim diskusiją. Ponas Gerbrandi, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū komisijai už tai, kad atėjot, už tai, kad paaiškinot, koks yra kokia klausimo padėtis. Prieš porą, prieš keletą metų, kai pradėjau domėti šiuo klausimu, tai, tai e, padėtis e, šiaip jau buvo vienokia, o dabar bent jau popieriuje, sakykime, padarėm pažangą. Antai turim parlamento rezoliuciją, turim komisijos komunikatą, vyko konsultavimasis, įvyko didžiulė konferencija beveik prieš porą metų čia, Bruselėje, Tad daug buvo padaryta. O dabar turim tą gairių pagrindinių planą, kurios, kuriame trys variantai išdėstyti. E, du, nepriimant teisės aktų, trečiasis numato teisės aktų prieimimą. Tačiau sklando gandai, kad komisija atmesta trečią variantą, būtent neteiks teisės aktų pasiūlymų. Tas klausimas mano kaip tik su tuo ir susijęs. Kol kas Europos Sąjungos komis, politika buvo grindžia, grindžiama 2007 metų rekomendacijomis. Tai yra aplinkosaugos rytis, bet norėčiau ir kitų sričių. Ir matom, kad rekomendacijos iš tikrųjų nepasiteisino. Matom, kad valstybės narės nedaro tai, kas joms rekomenduojama. Tai rodo, kad mes turėtume nuveikti kur kas daugiau negu vien tai. Sažiningai pasakysiu, pirmas ir antras variantai iš to veiksmų plano. Ten numatoma šiek tiek daugiau negu tos prieš keletą metų pateiktos rekomendacijos, nes matom, kad uh, Mm, problema didėja ir dabar vėlgi, ar vis dėlto pakanka tai, kas numatyta tuose variantuose. Tad e, gal reikėtų šiaip jau į reikalą pažiūrėti labiau iš teisės perspektyvos ir būtent nusikaltimus gyvai gamtai reikėtų kvalifikuoti kaip nusikaltimus susijusius su narkotikais ir rimtus nusikaltimus. Mm, jei valstybės narės nieko nedarys, tai Europos Sąjunga ir taip ir liks tiesiog pažadų maišas. Tad komisija turėtų rimčiau pasigilinti į problemą, turėtų būti ambicingesnė. Taip, žinau, kad nemažai valstybių narių norėtų imtis daugiau. Kitos ten kelia subsidiarumo išlaidų klausimą. Antai dabar septintam puslapį kalbama apie antrą variantą ir ten sakoma, išlaidos bus jau netokios didelės, nes nebus numatoma įsipareigojimo ES lygių. Tai aš nemanau, kad tas variantas pasiteisintų praktiškai, nes, nes nemanau, kad jį pasirinkus sustabdysim šitą problemą susijusią su nusikaltimais gyvai gamtai. Bet aš žinau, kad nemažai žmonių komisijoje dirba šiuo klausimu, jų nevaržo, jų šalių politiniai vadovai ir mes tikrai tiesiog paragintume tuos žmonės dirbti dar sparčiau per ateinančius mėnesius ir vis dėlto norėtume kreiptis į komisiją, valstybės narės, kad ir politinių lygių reikėtų daugiau nuveikti. Ačiū, ponė Gerbradi. Dabar ponas Ekas. Ačiū, ponė. E, ačiū komisijos e, atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū e, kartu komisijos atstoviai už pasisakymą. Nusikaltimai uh, lauk, prieš laukinius gyvūnus, gyvai gamtai. Tai vienas veiksmų, veiksnių, dėl kurių vis labiau nukenčia mūsų planetos biologinė įvairovė, nes nuolat nyksta tam tikros gyvūnų rūšis ir čia tikrai jokiais e, veiksmais to, tos tendencijos nebe, nebepakreipsi į kitą pusę. Tad kalbam apie e, gyvąją gamtą, apie biologinę įvairovę. Ir vėlgi mąstom apie žmonės po mus gyvenančius, kokią planetą mes jiems paliksim. Tad kalbant apie neteisėtą priekybą laukiniais gyvūnais, e, iš tikrųjų turėtume formuoti kuo ambicingesnę, kuo plačiau apriepiančią politiką. Tiesiog turėtų ta politika, pagal tą politiką turėtų būti draudžiama e, priekyba egzotiškais gyvaisiais e, laukiniais gyvūnais, tarsi tai būtų naminiai gyvūnėliai. E, turėtume drausti apskritai priekybą tokiais gyvūnais ar tokių gyvūnų medžioklės trofėjais, tai irgi mm, plat, plat, plačios priekybos objektai. Nors kartais prekiaujama, sakykime, medžioklės trofėjais, kurie susiję su gyvūnais, kuriems dar nekelia, nekyla grėsmė išnykti, bet tie gyvūnai gali išnykti po kelių dešimtmečių su tuo klausimu vėlgi susijusios nusikalstamos organizacijos. Tad mes tikrai pageidautume, kad komisija pateiktų kuo ambicingesnį dokumentą. Labai trumpai du dalykus paminėsiu. Nusikaltimai gyvai gamtai iš tikrųjų susiję su apskritai nusikaltimu. Tad e, kovodami su šios rūšės nusikaltimais mes sumažintume apskritai nusikaltimo apriepti. Labai svarbu, kad valstybės narės dirbtų su mumis, nes jos tikrai turėtų imtis veiksmų. Turiu galvoje e, galbūt tam tikrų valstybių narių, tam tikrus policijos e, pajėgumus tiems skirtus reikėtų mobilizuoti. Ačiū, ponė Berter. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijai, kad jūs e, dirba šiuo klausimu. E, praėjusiais metais aš buvau būtent tarptų, kartu su tais kolegomis, kurie mes e, kaip tik kalbėjom apie tai ir mes tikrai pagėdavim, kad komisija pateiktų konkretų uh, veiksmų planą, nes kol kas dar per daug nusikaltimų vyksta gyvai gamtai. Antai čia parlamente mes buvom surengę ne vieną seminarą, per kuriuos kalbėjom apie teisės aktų geresnį įgyvendinimą, priekybos nelegalios e, klausimus. Tad iš tikrųjų labai gerai, kad e, tie klausimai nagrinėjami, kad vyko konsultacijos. Dabar čia trys pasiūlymai pateikti mes, trys variantai buvo paminėti, mes pasisakom už trečiai, nes mūsų galva tik tai vienintelis kelias, kuriuo eidami galėtume e, spręsti neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais klausimą. Nes čia kalbam apie teisės aktų pasiūlymą. Mm, apie teisės aktų pasiūlymą, teisės aktų, neteisės aktų vardan, tačiau vėlgi tokių teisės aktų, kad būtų galima įgyventinti dabartinių teisės aktų įgyventinimą 28 valstybėse narėse. Dabar valstybės narės e, nusikaltimų gyvai gamtai nelaiko prioritetų, tačiau tai neteisinga, nes e, tokie nusikaltimai susiję su milžiniškomis sumomis E, su ištisom bendruomenėm, kurios įsitraukia į tokią neteisėtą priekybą. Ir e, kartu kalbama apie e, vėlgi tokią neteisėtą priekybą tarsi tais nam, naminiais gyvūdėliais, tarsi tai būtų naminiai gyvūnėliai. Todėl mes pasisakom už trečią tą variantą. Na, nu, dabar darbai kas, kurie daromi Europos Sąjungoje. Čia prisiminkim Europos Sąjungą kaip didžiausią donorę tam tikrom Afrikos valstybėm, kurios e, vėlgi gyvendina gyvūnų konserv... išsaugojimo programas, nes tai yra labai gerai, nes šiaip jau neremdami ir nekovodami su neteisėta priekyba iš tikrųjų prisidėsim prie ištisų rūšių išnykimo ir Ir tad mes tikrai pasisakom už tai, kad komisija pasirinktų trečią variantą ir kuo greičiau tai padarytų. Tai reiškia, kad reikės priimti teisės aktus, kad būtų galima užpildyti tam tikras spragas. O tas pirmas, antras variantai nepasiteisina. Mums iš tikrųjų Iš tikrųjų reikia, kad visos 28 valstybės narės tiesiog pripažintų šito klausimo svarbą, kad jos e, tikrai būtų priverstos ar priimtų, tai yra imtųsi rimtų žingsnių, su kuriais būtų galima kovoti su tuo reiškiniu. Labai ačiū, ponia Berdano. Ačiū. Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Dvi pastabas noriu pasakyti dėl komisijos veiksmų plano. E, komisijos plano skirto neteisėtai priekybai laukiniais gyvūnais. Dabar teisinių požiūrių pirmiausia. Čia turiu galvoje vienodą mm, įstatymų įgyvendinimą valstybėse narėse. Čia prisimenu pri, pamin, min, 2007 metų rekomendacijų įgyvendinimas ir kartu sankcijų numatymas organizuotoms grupuotėms, kurios uh, užseima neteisėtą priekybą. Tad čia kita vertus reikėtų laikytis proporcingumo principo, reikėtų, e, bet kartu svarbus yra uh, politis, jis yra labai svarbus, nes čia pasigendam tinkamo politinio dėmesio. Dabar čia požiūris, kuris siūlomas, iš tikrųjų neprisideda prie geresnių dabartinių teisės aktų geresnio įgyvendinimo. Thank you very much. And now I think that we give another time the floor to. Labai ačiū. Dabar atėjo laikas e, žodžius teikti komisijai, kad šioji atsakytų į pastabas ir klausimus. Komisija, ačiū už įvairius pasisakymus. Pirmiausia, patvirtinsiu. Taip. Mes dabar rengiam komunikatą, kuriame bus numatomi konkretūs veiksmai. Ir dabar yra kartu vidinis rengiamas tarnybinis dokumentas, kuriame plačiau įvertinamas nusikaltimų gyvai gamtai mastas. Tačiau mes neketinam teikti naujų teisės aktų pasiūlymų kol kas. Vis dėlto pabrėšiu, kad ES saugumo darbo tvarkės kontekste ji, ji e, paskelbė, jog peržiūrės dabar 2016 metais visus teisės aktus, kurie susiję su nusikaltimais gyvai gamtai. Turiu galvoje 2009 metų direktyva 2008, ji kaip tik skirta nusikaltimams gyvai gamtai ir kartu komisija e, kartu gilinsis ir į sankcijų klausimą. Tad vėlgi bus peržiūrimi teisės aktai Ir e, taip, į tą reikia atsižvelgti. Antra, jūs visiškai teisūs buvot, kalbėdami, e, koks svarbus yra teisės aktų įgyvendinimas, geresnis įgyvendinimas. Todėl mes turėtume turėti tam tikrą įgyvendinimo strategiją. Mes turėtume gerinti koordinavimą tarp valstybių narių tarp ES ir valstybių narių, geresnį veiksmų koordinavimą tarp valstybių narių, turėtume geriau į šį procesą įtraukti Europolą, Eurojustą, kurie būtent irgi galėtų persekio, persekiojimo bylas pradėti. Kartu e, mokyma, mokymas yra labai svarbus, mokymo e, reikėtų suorganizuoti uh, ir kartu reikėtų sustiprinti samoningumą, pajėgumus e, kovoje, e, kovojant su neteisėta priekyba, e, kova, kovoti su pinigų plovimu. Tad tame mano minėtame veiksmų plane jūs e, matysit konkrečių minčių apie tai, kaip būtų galima sustiprinti dabartinį teisės aktų įgyvendinimą. Ačiū. Can... Labai ačiū komisijai. Tad galim baigti šios dienos posėdį. Tik priminsiu komiteto nariams ir darbuotojams administracijos mūsų kokteilis e, trečiame aukšte vyks bendrame tame vestibiulyje.